Goeie, goedemorgen. Labas rytas. Sveikinu visus mūsų posėdžio svečius. Pradedam savo posėdį vėluodami 15 minučių. Manykim, kad tai yra ta 15 akademinių minučių skirta vėluojantiems susirinkti. Bet tai reiškia, kad turėsime laikytis darbų tvarkarašio, jeigu norime posėdį baigti laiku. Ir turėsime uh, užtikrinti galimybę pasisakyti visiems, jeigu kolegos to norėtų. Surinkome įdomių metų. Biudžeto kontrolės komitetas savo pastaruosius darbo metus skyrė e, E, diskusijoms apie biudžeto įvykdymą, patvirtinimą ir tuo pat metu buvo diskutuojama dėl rezoliucijos susijusios su interesų konfliktu įvairiose institucijose. Sulaukime taip pat auditorumų pranešimo. Buvo peržiūrėtos keturios agentūros. Mūsų pranešėja, ponia Ajela Sender, kuriai suteiksiu netrukus žodį, mums paaiškins, kas ir kaip. Tad jai iš karto žodį ir suteikiu. Prašom, gerbiamą kolegę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų dalyvavimą šiame posėdėje. E, jo tikslas yra aiškus. Turime parlamento nariams ir ypač savo, e, ypač artėjant biudžeto vykdymo patvirtinimui agentūrų ir komisijos, E, kaip jau sakiau, tikslas yra e, įnešti indėlį į tas diskusijas dėl temos, kuri tampa vis labiau polemiška. Tema yra sudėtinga ir ES institucijos turi turėti reikiamas priemonės ir ieškoti tinkamų sprendimų, kad būtų kuo skaidresnės Tačiau tuo pat metu būtina neužmiršti darbo efektyvumo kaip tikslo. Institucijose įvyko keletas pakankamai plačiai nuskambėjusių įvykių. Interesų konfliktas mums yra e, vienas iš svarbiausių klausimų. ES institucijose mes turime tam tikrus gebėjimus, sprendimų prieimimo ir, ir, ir kit, kitokių galių turime. Mums tai yra būtina, tačiau kita vertus yra reikalinga atsvara, kad būtų galima užtikrinti kuo didesnį skaidrumą. Viešoji nuomonė atidžiai stebi, kas vyksta ir kaip. Prisiminkime komisarą Benjamin, prisiminkime taip pat Ispanijos įmonė Telefonika. Buvo iškilę, kaip jau sakiau, ne viena problema. Net jeigu institucijos ir ieškojo patenkinamų sprendimų, nepavyko visko sutvarkyti taip, kaip norėta buvo, nes viešųjų diskusijų trūko. Taip pat matėme daly komisaro atvejį Aš taip pat dirbu aktyviai ir transporto srityje. Komisaras Kalas, kalbėdamas apie ketvirtąjį geležinkelių paketą, taip pat buvo tas asmo, dėl kurio kilo tam tikros polemikos. Buvo kalbama, neva kažkokia privati įmonė darė įtaką, ar valstybė narė kažkokia darė įtaką ponui komisarui. Taigi yra tam tikrų faktorių, dėl kurių gali atsirasti interesų konfliktas. Be abejo, pirmiausia, svarbu apginti viešą interesą ir tuo pat metu užtikrinti, kad e, individualūs interesai būtų reiškiami skaidriai. Būtina, kad privatus interesai, kai jie yra susijęs su asmenimis ar, ar įmonėmis, būtų visiems aiškus. Tai yra ypatingai svarbu, nes viešoji nuomonė E, mus stebi, žmonės turi turėti galimybę matyti, kaip mes dirbame ir mums, kaip institucijoms, visioms yra svarbu surasti interesų konfliktus ir juos išspręsti. Buvo paskelbtas Elksenos kodeksas. Jis yra taikomas ES pareigūnų darbui, nes Šie dažnai palikę Europos institucijas eina dirbti į privatų sektorių ir yra buvę atvejų, kai e, teko ir tokio pavadžio interesų konfliktų spręsti. Aš manau, kad geros elgsenos kodeksas yra svarbus dalykas, svarbus leidinys Jis e, apima visokiojopus e, interesų konfliktus, profesinių sąjungų e, ar darbdavių, taip pat atskirų pramonės šakų. Tai yra, ga, tai yra tos struktūros, kurias galima laikyti tam tikromis lobistų grupėmis. Taigi egzistuoja registras tų atstovaujamųjų grupių, kurios atstovauja tam tikriems interesams ir tas registras dabar yra pertvarkomas. Manau, kad vykstant diskusijoms mes e, galėsime atrasti atsakymus įvairius iškylančius klausimus. Na ir kalbėdama konkrečiau pasakysiu štai, ką praeitaisiais metais, kai buvo tvirtinamas Europos komisijos ir agentūrų biudžeto įvykdymas, pastebėjome, kad kai kuriuose agentūrose, kurios yra ypač jautrus organizmai dėl to, kad jos veikia pagal viešuosius įgaliojimus, Jos vaidina viešą vaidmenį, e, jos gina viešą interesą. Ar kalbėtume apie tam tikrų atskirų stočių atlikimą ar teisėkuros aktų siūlymą, mes matome, kad, matėme, kad kai kuriais atvejais kilo rizika, kad galėtų iškilti interesų konfliktas. Matėme, kad buvo vietos tokiems įvykiams pasireikšti, tokiams tendencijoms pasirodyti. Ir tiesiog teko imtis priemonių, kad kai kurios užduotis būtų atliekamos išorės organizmų, e, o ne agentūrų. E, jas gali atlikti privačios struktūros, agentūroms tuo būdu sumažėja interesų konfliktų galimybė. Jeigu suteikiam įgaliojimus agentūroms, ar administracijos struktūroms, kurios dirba padėdamos komisijai, kai prašoma tų struktūrų atlikti kai kurios veiksmus, kai mums reikalingi ekspertai, pavyzdžiui, susiję su chemijos sektorium, su bioetikos sektorium, sveikato sektorium ar farmacijos sektorium. Tuomet ir atsiranda ta galimybė e, interesų konfliktų rizikai. nes tie ekspertai yra labai konkrečių siaurus ryčių specialistai. Jie dažnai dirba ir kitoms struktūroms. Jų tuo patį specialistą gali pamatyti ir privačio įmonėje, ir, ir, ir ES institucijoje ir panašiai. Būtent dėl to reikalingas tas didesnis skaidrumas. Ir iš tikrųjų labai svarbu, kad tų ekspertų deklaracijos atitiktų realybę. Tai liečia ir tuos, kurie dirba administracijos struktūrose. Praeitais metais ir šiemet, kai vyko diskusijos su agentūromis, matėme, kad e, iš tikrųjų sunku buvo atlikti kontrolę. E, ir užtikrinti, kad interesų konflikto rizika būtų pažabota. Mes turime tokį dalyką kaip interesų deklaracija. E, ją turi užpildyti ekspertai, kurie turi e, atlikti tyrimus susijusius su agentūrų tam tikromis patikėtimus užduotimis. Tačiau kelią interesų konfliktui užkirsti nėra paprasta. Nes e, dažnai taryba skiria uh, už tam tikrą mokslinę sritį atsakingus ekspertus ir sunku būna užtikrinti uh, kelių lygių kontrolę, kai ieškoma būdų suvaldyti šią interesų konflikto problematiką. Auditorumai mums pateikė pirmą analizę, kuri iš tikrųjų yra labai įdomi. Joje be kitako galima rasti tam tikrų nuorodų, ten kalbama apie pagrindinius standartus, tai yra ABPO standartai daugiausia, ir jie yra taikomi pareigūnams, tiems žmonėms, kurie dirba viešosiuose įstaigos ir struktūrose. Belieka išsiaiškinti, kaip išsiaiškinti privataus sektoriaus interesus, nes gali kilti interesų konfliktas. Ir pirmiausia, čia turiu galvoje lobistinės struktūras, kurios nuolat sukasi apie viešasias e, įstaigas, apie, apie ES institucijas. Taigi viešasis ir, ir e, privatus sektorius mm, yra ta vieta, jų bendradarbiavimas yra ta vieta, kur gali toks konfliktas atsirasti. Tad svarbu ieškoti sprendimų galimybės ir be tų pagrindinių standartų žengti dar toliau. Mes turime tam tikrą pagrindą, turime apibriežti, turi, turime jau apibrėžę, kas yra interesų konfliktas, belieka išsiaiškinti, kaip išspręsti privataus sektoriaus e, problematiką. Na ir norėčiau užbaigti pozityvę natą. Netrukus suteiksime žodį ekspertams ir užbaigdama norėčiau pasakyti štai ką. Yra tokių studijų, kur aiškiai yra pasakyta, kad ES institucijos yra tas bjaurusis ančiukas, kurio nemėgsta viešoji nuomonė. Viešoji nuomonė, kuri būtų grinai europinė, dar nėra galutinai susiformavusi. Tačiau rizikos lygis ir nutikę atvejai susijęs su interesų konfliktu yra šiek tiek žemesnio lygio reikalas, negu tai galima pastebėti nacionalinėme ar regioninėme lygmenyje valstybėse narėse. Kartais gali atsirasti įspūdis, kad ES institucijose interesų konfliktų atveju jiems atsirasti galimybių yra labai daug, tačiau praktika rodo ką kitą. Aišku, ES institucijos turi būti pavyzdinės šiuo klausimu. Tačiau taryba, kur atstovaujama valstybėms narėms, turėtų elgtis atsargiau. Ir e, turėtų neužmiršti, kad jeigu atsiranda konfliktas, tai jo purslai aptaško visas institucijas. Išsiaiškinkime, kokia yra rizika ir bandykime ją sumažinti iki minimumo. Turėkime reikiamas priemonės kad būtų galima užkirsti kelią to interesų konfliktų gyvendinimui praktikoje, padėkime spręsti tas e, problemas, kurios buvo iškeltos, mes tam juk ir dirbame, kad tai būtų atlikta. Galima sprendimų rasti pačių įvairiausių, galima turėti daugiau standartų, daugiau teisės aktų. Paprastai teisės aktai priimami greitai, kai yra konstatuojamas skandalas, kai viešoji nuomonė sužino apie tai, tuomet yra šokama e, kurti naujus standartus, naujas taisyklės. Tačiau svarbiau, svarbiau būtų kas kita, kad svarbu, kad būtų išvengta didžiųjų interesų konfliktų. Dėl to reikėtų kad tos turimos priemonės netaptų labai sudėtingos. Tai yra savotiškas paradoksas. Viena vertus priemonės yra reikalingos, tačiau tos priemonės turi būti paprastos, aiškios, pagristos sveikų protų, pagristos taip pat konsensusu. Na ir galiausiai turime prisiminti, kad ta mūsų nustatyta diagnozė turi būti suderinama su, tais, su tomis paprastomis turimomis priemonėmis. Jis turi būti, kaip sakiau, aiškios, tvirtos, skaidrios. Svarbu, kad tos priemonės būtų suvokiamos piliečiams. Šiemet mes minime Europos pilietiškumo metus. Tad juo labiau tai yra labai svarbu, bandykime ieškoti sprendimų, bandykime iškelti tinkamus klausimus ir netolimoje ateityje piliečiai galės vėl pasitikėti labiau ES institucijomis. ES politikai visi žino, kad šiuo metu to pasitikėjimo stokojama. Tačiau tai yra susiję ne tik su ES institucijomis, nacionalinėmis institucijomis taip pat pasitikėjimas piliečių yra sumažėjęs. Tad būtina apsišluoti savo kiemą, kad būtų galima sustiprinti E, Europos ir nacionalinių institucijų patikimumą. Būtina ieškoti visiems bendro sutarimo šiuo klausimu, o šių diskusijų dėka žengsime dar vieną žingsnį tolin šiuo keliu. Dėkui. Dėkoju, Ines. Dabar galime jau pradėti pirmąją mūsų posėdžio dalį. E, čia turime penkis prelegentus, kalbėsime plačiau, kaip galėtume išvengti interesų konflikto. Čia nuomonių yra įvairiausių ir tikriausiai nemažai galėsime pasimokyti iš mūsų penkių prelegentų. E, pirmiausia, pasakys ponas Jano Šbertok iš EBPO. Jis parengė PowerPoint pristatymą. Mums e, taip pat yra žinoma, kad auditorumai savo ataskaitoje mini EBPO gairės šioje srityje. Dėkoju, vertinu šią galimybę kreiptis į tokią garbę auditoriją. EBPO mes paprastai savo sprendimus remiame informacija, įrodymais, nes prieš ką nors nuspręsdami paprastai surenkame duomenys, informaciją. Iš tikrųjų, interesų konfliktai susilaukia skambių antraščių, e, jų vengimas yra svarbus išlaikant pasitikėjimą vyriausybėmis Na, o kalbant apie ES institucijas, tai jos vaidina ypatingai svarbu vaidmenį, nustatant tarptautinius standartus. Ar tai būtų privatumo, ar sveikato standartai, ar žemės ūkio sritis. Jeigu matome, kad e, lobistai skiria vienai ir kitai sričiai ypatingai daug pastangų, bent jau tokį pastangų lygį pasiekia, kaip kad e, Vašingtono apygardoje, tai e, mes labai aiškiai suvokiame, kad būtent tos rytis turėtų tapti mūsų taikiniu. E, interesų konfliktas yra realybė, tikrovė. Vadinasi, reikia įvardinti ir tinkamai valdyti tą riziką. Turiu taip pat akcentuoti, kad e, varamoji jėga, kai kuriame pasitikėjimą viešomis institucijomis, yra demokratija E, skaidrumo, tinkamo elgesio, vadovavimo standartai turi gimti čia. Labai greitai noriu keletą bruožų paminėti. Jūs paminėjote ne, Europos audito rūmus, e, kurie savo ruoštų minėjo e BPO gairės. E, Mes iš tiesų dirbame su valstybėmis jau daugiau dešimt metų šitoje srityje ir labai daug kas priklauso nuo to, kaip tos šalis žiūri į dabartinius standartus. Standartus, kurie apibrėžia, kaip tarnauti viešiems interesams, kaip užtikrinti skaidrumą ir, kas dar svarbiau, kaip šita veikla turėtų būti valdoma. Ir reikia suvokti čia asmens atsakomybę. Ne vien tik institucijos turi tuo rūpintis. Tad kalba eina apie tai, kaip ABPO galėtų tapti tikra apčiuopiama praktinė priemonė. Yra daug pavyzdžių, kaip sunku specifinėse situacijose nustatyti, atpažinti interesų konfliktą. Ir e, būtent dėl tos priežasties mes parengėme tam tikrą praktinių instrumentų krepšelį. Ir jame yra, pavyzdžiui, toksai klausimynas, kur yra visa virtinė klausimų. Sakysime, kas yra skaidrumas? Kas šiandien yra skaidrumas Europos institucijose labai konkrečioje situacijoje? Pavyzdžiui, E, reikia savęs paklausti, ar gavęs dovaną esi pasirengęs pranešti apie tai viduje, paaiškinti savo kolegoms, ar kaip reaguosite, jeigu ta istorija atsiras laikraščiuose, kaip tai paaiškinsi kaimynams ar savo giminaičiams. Tai aiškiai brėžia tam tikrą raudoną liniją, kai kalbame apie skaidrumą ir, žinoma, užgriebia toliau negu kad reglamentavimas. Kitoje skaidrėje aš čia bandau akcentuoti tai, ką mes vadiname pamokomis. Pirmoji yra nuoseklumas. Piliečiai tikisi, kad e, interes konflikto taisyklės bus taikomus nuosekliai įvairiuose vyriausybės lygmenyse ir įvairiuose srityse. Taigi nuo tų taisyklių formavimo, kūrimo iki gyvendinimo ir taip pat poveikio įvertinimo šis principas turi būti taikomas. Mes matome tai praktikoje EBPO. O nacionaliniu lygmeniu vėlgi tai yra ta kraštutinė riba. Žinoma, galbūt e, kai kurių dalykų mes daugiau matome vykdomojoje valdžios šakoje negu kad teisėkuroje. Antra pamoka. E, kokios priemonės gali būti pačios paveikiausios siekiant tikslo? Nėra atskiros tokios priemonės tik tai tokių priemonių mišinys, kompleksas gali atnešti rezultatą. Ir čia reikia ieškoti, kas efektyviausia nacionaliniu lygmeniu. Viskas prasideda, kada žmogus pradeda eiti naujas pareigas, užima kažkokį postą. Ir e, čia e, ne, nemenka vaidmenį vaidina informacijos, komunikacijos technologijos E, tam tikras vaidmuo e, tenka švietimui, mokymams, bet taip pat reikia neužmiršti, kad e, labai svarbu taip pat ir matuoti įgyvendinimo poveikį. Šito nereikia užmiršti, kuriant sistemą. Trečioji pamoka visada yra kažkoks poveikis, kažkoks rezultatas. Nebūna taip, kad jo nebūtų. Čia kalbu apie nacionalinį lygmenį. E, visose šalyse numatytos sankcijos. Ir e, absoliučioje daugumoje jos yra panaudojamos, kada labai kada aptinkamas labai aiškus pažeidimas, kai nesilaikoma nuostatų. Ir vis mažiau ir mažiau yra atvejų, kada susidurima su nepranešimu, su nesugebėjimu atsiskaityti, pateikti ataskaitą. Žinoma, tos sankcijos arba pažė, pa, mm, jų spektras yra e, labai platus nuo pašalinimo iš pareigų iki pažeminimo pareigose. Dabar ketvirtoji pamoka. Kai šnekame apie informaciją, apie informavimą, apie interesų konfliktą, labai svarbus dalykas yra tikslumas. Vėlgi, nacionaliniu lygmeniu galite užtikti prastos praktikos pavyzdžių. Penktadalis iš valstybių atlieka interesų deklaracijų auditą. Kitaip sakant, nedaug šalių pažiūri į tų deklaracijų turinį. Daugiau kaip pusė šalių tikrina, ar ta informacija yra pilna, ar ten atsispindi visi elementai, bet nebūtinai pažiūri į turinį. Trys ketvirčiai šalių tikrina, ar iš tikrųjų biurokratiškai buvo pateiktas atskleidžiamasis dokumentas. Na ir penktoji pamoka yra iš mūsų rengiamo, rengiamo leidinio. Ir čia norime pasakyti, kad daugelį šalių nereikalauja privačių interesų atskleidimo ir ne paviešina tos informacijos sprendimų prieimėjams. E, šiame, šiame grafike mes matome paminėtus e, premjerą, kitus aukštus pareigūnus ir taip pat e, tuos, kurie priima sprendimus teisėkuros institucijose ir teismuose. Mes BPE paprastai stengiamės e, nuolat praktiką vertinti. Vienas iš, viena iš išvadų, kurią galime padaryti, yra reikia susitelkti ties rizika. Ar tai nauja, ar tradicinė rizika. Tai pirmasis principas. Antra, reikia suvokti, kad e, Šiuo atveju kalbame apie judantį taikinį. Mes turime išlaikyti galimybę priimti sprendimus, pritraukti reikiamas žinias ir e, įgūdžius, bet antra vertus turime užtikrinti viešų interesų apsaugą. Ir trečias principas Leiskitės į specifines detalės. Sakysime, jeigu kalbame politikos patarėjus ar reguliuotojus, tai jau kalbame apie skirtingas pareigūnų kategorijas. Dėkuoju Jums uždėmesį. Esu atsivežęs keletą leidinių apie susijusius klausimus, e, lobizmas, e, kiti dalykai, kurie susijęs su interesu interesų konfliktų ir taip pat mano minėtą leidinį, kuriame rasite visus duomenis ir skaičius. Eh, eh, Ačiū šitą mm, pirmąjį pasisakymą. Eh, expliciet gesteld worden, uh, ook heel scherp zeggen uh, Hoe je je moet gedragen als je uh, een geschenk wordt aangeboden. Reikėtų patikslinti, ką daryti tokiais atvejais, kaip, pavyzdžiui, gaunama dovana už tai, kad buvo padarytas pranešimas kažkur. Dėkoju, pereisim prie kito kalbėtojo, pono Arden. Jis yra Europos ombudsmeno generalinis sekretorius. Ir ten susidūrėma su skundais, pažiūrėjau, gaunamais dėl interesų konfliktų ir mums iš tikrųjų džiugu suteikti jums žodį. Dešimčiai minučių, prašau. Thank you very much, Chairman, for giving me the floor and... Uh... Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Noriu padėkoti biudžeto kontrolės komitetui už tai, kad organizavo šitą seminarą, taip pat už tai, kad pakvietė ombudsmeno atstovus dalyvauti šiame seminare. Kalbėsiu apie du dalykus savo pranešime. Atsiprašau, turime nedidelę techninę problemą, bet esu tikras, kad ją labai greitai spręsime. I'm going to do two things in my presentation. I shall um, briefly explain the. Taigi, kaip sakiau, kalbėsiu apie du dalykus. Pirmiausiai pamėginsiu paaiškinti ombudsmeno veiklą, nagrinėjant skundus susijusius su interesų konfliktu ir norėčiau atsargiai perspėti, jog jeigu per daug plačiai bus interpretuojama interesų konflikto savoka, tai gali kilti papildomų pavojų. Taigi pirmiausiai e, kalbėsiu apie ombudsmeno darbą ir norėčiau pradžiai pasakyti, kad ambusmenas pirmiausia nagrinėja e, nuskundimus dėl prastos administracinės veiklos, kurią atlieka ES institucijos. Jis nenagrinėja e, atvejų susijusių su individų kažkokiu piknaudžiavimu ar paprastai. Jis tiesiog yra atsakingas už tai, kad užtikrintų, jog pati institucija kaip po tokia atlieka savo darbą tinkamai. Taigi ombudsmenas nėra etikos komisija kažkokia tai, kuri nagrinėja atskirų asmenų veiksmų etiškumą, teisėtumą ar panašiai. E, vienas iš aspektų susijusiu su ombudsmenų darbu yra tas, kad institucijos negali atsikratyti atsakomybės už e, atsakomės konfliktų valdymą vien tik tai prašydami individų, tai yra asmenų, e, galvoti, kad jie neturi svelti interesų konfliktą. Visų pirma, institucijos reikalauja iš savo pareigūnų, kad jie nurodytų deklaracijoje apie galimus interesų konfliktus, tačiau taip pat gali kilti konfliktas ir tarp pačios institucijos. Jeigu, ką domintų atskiros bylos, kuris mes nagrinėjome, tai jūs galite iš tikrųjų rasti medžiagą apie mūsų nagrinėtus atvejus e, ombudsmeno tinklalapyje. Toliau kitas pastebėjimas būtų, kad institucijos turi imtis priemonių prieš e, priimant atitinkamą sprendimą tam, e, kad nekiltų pats interesų konfliktas. Tai turi užbėgti jam už akių. Nepakanka tik tai konstatuoti po jau įvykusio interesų konflikto atveju, kad e, tiesą sakant, jokios įtakos teisėkuros procesui tai neturėjo. Kaip jau ponia Elsander sakė, e, kertinis veiksnys yra vis tik tai visuomenės pasitikėjimas ir interesų konfliktai be abejo yra vienas iš didžiausių pavojų, kuris gali pakirsta pasitikėjimą, todėl institucijos turi užbėgti už akių interesų konfliktams. Trečias dalykas, kuris kyla, e, nagrinėt, e, ombudsmeno bylas. Tai yra, kad asmo, kuris dirba tam tikrą instituciją, derasi su busimaisiais darbdaviais, jau gali būti interesų konflikto situacijoje. E, na ir taisyklės, kuriams vadovaujamasi samdant darbuotojus, e, reikalauja į tai atsižvelgti. Tai be abejo kelia sunkumų, kadangi asmenys turi be abejo galvoti, ką jie darys, e, kuo jie užsims, kai jie vėl nebedirbs institucijoje ir daugeliu atveju iš tikrųjų e, susidarėme su to, kad reikia rasti tinkamą pusiausvyrą. Taisyklėse, procedūrose turi būti atsižvelgiamai tai, kad interesų konfliktas gali kilti ne tik tada, kai kas nors e, išvyksta iš institucijos ir įmasi e, darbą privačiame sektoriuje, bet taip pat ir tuo metu, kai, tarkim, kažkokie tai asmenys dar dirba institucijai, bet jau derasi dėl galimo tolesnio darbo su privačiu sektorium. Taip pat, e, kalbant apie įvairius tyriamus atvejus, girdime nusiskundimų įvairiom interesų grupėm jų veiksmais. Vėlgi labai svarbu yra išsiaiškinti, ar tokių interesų grupių atstovai yra paskirti deleguotasis atstovais iš tikrųjų, ar jie šiuo atveju atstovauja būtent tam tikriems interesams, ar tada, kai tokie asmenys yra pasitelkiami konsultacijoms, jie veikia kaip, ekspen, kaip ekspertai, tai yra, kad jų nuomonė turėtų būti objektyvi ir interesų konfliktų turėtų būti vengiama. Vėlgi, atsargus perspėjimas būtų toks, kad tinkamas interesų konflikto sprendimas e, yra etiško elgesio ir geros vadybos na, vienas iš ketinių principų. Tačiau be abejo, ne visas valdysenos problemas susijusios su interesų konfliktu. Mes tai turime suvokti e, prieš išplėsdami e, šią savoką ir įtraukdami ten net ir tokius dalykus, kurie e, galėtų būti įvardinti kitaip. Nes kartais gali būti rimtų problemų, bet tai nėra interesų konfliktas. Na ir e, jums leidus aš skirsiu keletą minučių e, aptardamas konkrečius pavyzdžius, bet prieš tai dar pakalbėsiu šiek tiek bendriau. Taigi, ombudsmeno požiūris į tai, kaip apibūdinamas interesų konfliktas, ką minėjo neseniai e, ir auditorių rūmai savo ataskaitoje apie agentūrų darbą iš esmės mūsų tas apibrėžimas remiasi OCD organizacijos ar SBO organizacijos um, apibrėžtimi, kada situacijos, kuriuose privatus interesai ir tam tikri ryšiai viešo pareigūno atrodo sukuria arba gali potencialiai sukurti konfliktą su jo tiesioginiu pareigų vykdymu privatus interesai nėra priboti vien tik tai finansiniais interesais, bet kokia tiesioginė asmeninė nauda, kurią gali gauti pareigūnas, taip pat priskiriama čia. Taip. Tai gali būti mm, susijęs su šiaip jau teisėta privačia veikla arba tam tikrais interesais. Jeigu e, vienai par kitaip tie interesai gali turėti įtakos tinkamam pareigų vykdymui. Na ir antrajame iš penkių ombudsmeno deklaruojamų viešosios tarnybos principų, vadinamasis integralumas, yra išvardinti tam tikri aspektai ir čia matote citatą, ypatingai antrojo ir trečiojo pastraipoje yra užrašyti šitie dalykai, kurios reikėtų be abejo nagrinėti ir kitų principų kontekste. Tai yra, kontekste, tai yra su pirma, lojalumo principas arba atsidavimo savo darbus, savo organizacijai principas. E, tai yra mm, pareigūnai turi, turite omenyje, kad sąjungos e, institucijos e, turi tarnauti sąjungos ir piliečių interesams ir jų darbas, tų pareigūnų darbas turi tik tai prisidėti prie šių interesų mm, vykdymo. Taip pat kalbam apie tai, kad viešosios tarnybos, viešas tarnautojas turi būti lankstus, atviras, e, e, bešališkas ir vadovautis e, konkrečiais įrodymais ir linkęs išklausyti įvairias pozicijas. Jie turi vadovautis įstatymą. Iš tikrųjų, jeigu pareigūnai nesilaiko šių principų, tai be abejo tas pakerta pasitikėjimą institucijomis ir kenkia jų integralumui. Tačiau tai nereiškia, kad interesų konflikto savoką turėtumėm išplėsti tiek, jog apimtų visus galimus atvejus ir visus galimus veiksnius, kurie gali pakirsti visuomenės pasitikėjimą institucijomis. Aš dabar paminėsiu keletą konkrečių pavyzdžių. Pavyzdžiui, neseniai man bus mes nagrinėjant skundimą Europos centrinio banko veiklą. E, skundas buvo pagrįstas tuo, kad Europos centrinis bankas e, priklauso vadinamai 30 grupiai. Ir skundė buvo tvirtinama, kad bankas netinkamai atlieka savo pareigas, kadangi jis nesugebėjo tinkamai e, išspręsti suklošti situacijos, tai yra ne, nepareikalavo, kad e, jau prezidentas, jo pirmininkas atsistatydintų iš tos 30 grupės, 30-uko. E, taip pat, kad reikėtų peržiūrėti, e, kaip veikia banko valdytojų taryba ir buvo teigiama, jog čia egzistuoja interesų konfliktas. Ambusmenas kruopšiai išnagrinėjo visą tą skundą ir e, išvada buvo tokia, kad e, nebuvo jokių pažeidimų. Ombudsmenas nekalbėjo daug apie interesų konfliktą, tiesiog e, buvo kalbama apie skundą, jo netinkamumą, jo nepagristumą. Šiaip ombudsmenas pats kaip ir nėra linkęs remtis pirmiausiai interesų konflikto savoką. Kodėl? Todėl, kad jeigu kas nors užima, pavyzdžiui, Europos centrinio banko valdybos nario poziciją ir dalyvauja taip pat tokios organizacijos kaip 30-ko grupė veikla, ir toks dalyvavimas yra dalis e, pareigų, kurios priklauso e, Europos centrinio banko valdybos nariui. Tai nėra kažkoks tai privatus narių interesas, ne savo privačia iniciatyva e, ten dalyvauja. Ir dėl to mes nustatėme, kad iš tikrųjų jokio interesų konflikto čia nebuvo, kadangi toks dalyvavimas yra numatytas pareigybinėme aprašyme. Taigi, apibendrimas pasakysiu, kad iš tikrųjų nemėginkime per daug išplėsti interesų konflikto savokos, e, taip, kad neapimtų ir tuos atvejus, kur galbūt reikėtų vartoti kitas savokas, pavyzdžiui, integralumas arba bešališkumas. Ačiū. Dėkuoju. Ačiū už šį įdomų pasisakymą. Be abejo, išgirdome ir visai le rekomendacijų, pastabų. O dabar sutikime kolegiją Tinam Jakob, laikinai pareigas einanti Europos komisijos žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinio direktorato karjeros skiriaus vadovę. Štai, jeigu norite power, PowerPoint skaidrės rodyti, jums geriau būtų sėsti štai čia. Žodis jums. How do I have With a, with a mouse, okay. Thank you very much. Uh, and... Uh, Dėkoju. Labas rytas visiems. Ačiū, kad pakvietėte Europos komisijos atstovus dalyvauti mūsų posėdėje. Ir štai šiandien turime progą aptarti mūsų patirtį apie tai, kaip mums sekasi tvarkyti su interesų konfliktais. Pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Europos komisijai profesinės etikos klausimas yra prioritetinis. Mes Europos komisijoje siekiame pasiekti kuo aukštesnių profesinės etikos standartų. Manome, kad turint omeny dabartinę Europos komisijos sistemą, galime teikti, kad Europos komisija yra puikiai pasirengusi atremti tokius iššūkius, apie kokius mes čia šiandien kalbame. Norėčiau paaiškinti. Pirmiausia, turime labai aiškų taisyklių rinkinį Mes tas taisyklės taikome Europos komisijoje. Ir be to, tai atitinka taip pat ir EBPO atstovo išgirstų žodžius. Mes skiriame daug laiko ir pastangų, kad galėtume tinkamai informuoti žmonės. Šiame kontekste Europos Komisija yra pasirengusi pasidalinti savo patirtimi su visomis ES institucijomis ir agentūromis. Na, sakiau, kad informavimas yra esminis dalykas, tačiau norėčiau pradėti nuo principinių taisyklių. Jeigu jų taisyklių nėra, tai tuomet labai sunku yra rasti teisingą kelią ir susigaudyti tuose brūzgynuose, nes viena ar kita situacija gali pasirodyti tikri brūzgynai, kai reikia išpainioti vieną ar kitą interesų konfliktą. ES lygmenį mes turime parengę labai aiškias teisinės taisyklės visoms institucijoms ir agentūroms. Mes turime e, darbo tvarkos taisyklės, kurios yra taikomos visoms institucijoms ir agentūroms. Ir tos taisyklės yra pakankamai aiškios. Iš jų matosi, ar vienas ar kitas pareigūnas E, laikosi taip vadinamųjų nepriklausomybės, lojalumo taisyklių, nešališkumo, objektivumo taisyklės. Vis, visa tai yra tie principai, kurie jau šiandien buvo minėti. Ir be abejo, tai reiškia, kad kiekvienas turi laikytis taisyklių ir principų susijusių su interesų e, konfliktų vengimu ir sprendimu. Mes be abejo turime ir finansinį reglamentą, tai yra labai svarbus elementas, tačiau apie jį detaliau nekalbėsiu šį, šį rytą. Jeigu peržvelgtume taisyklės ir detalės nesileisime, galėtume pasakyti štai ką. Tos taisyklės apima visas įmanomas situacijas. Ir ypač tokias situacijas, kai galima būtų suabejoti ES institucijų pareigūnų objektivumu ar patikimumu. Kaip jau sakiau, taisyklės turi būti aiškios ir suprantamos. Antroji fazė yra tų taisyklių įgyvendinimas. Visos institucijos ir agentūros yra individualiai atsakingos už tų taisyklių įgyvendinimą. Tai yra numatyta. Sistemoje taip šitvarka veikia. Norėčiau, kad turėtumėt kantrybės ir išklausytumėt paaiškinimo, kaip Europos komisija tas taisyklės parengia. Prisiminsite, ko gero, kad apie 2008 metus ir dar anksčiau buvo paskelbtas komisijos vicepirmininko komunikatas, vicepirmininko Kalas komunikatas. Ir ten buvo kalbama, kad yra būtina numatyti pačius aukščiausius etikos standartus. Ir taip pat buvo numatyta Elgesio kodeksas visai e, Europos komisijai, visiems jos pareigūnams. Taigi, kaip pareigūnai laikosi šių taisyklių, kaip jas taiko. Be abejo, egzistuoja tam tikros taisyklės komisarams, politikams ir taip toliau ir panašiai nes jo, jie, jie laikosi atskirų taisyklių. O dabar grįžkime prie komisijos pareigūnų. Komisija 2004 metais priemė sprendimą dėl išorės veiksmų ir to, tos taisyklės buvo priimtos ir Ten yra apibrieštos tokios taisyklės, kaip turėtų būti elgiamasi, jeigu pareigūnas imasi nagrinėti kažkokį e, svarbų klausimą, kaip jis galėtų būti susijęs su juo. Buvo išdėstytos taisyklės, kaip turime būti elgiamasi su socialinėmis žiniasklaidos priemonėmis. Komisija pernai priėmė gairias e, susijusias su Europos komisijos darbuotojais 2000. 12 metų gruodžio 6 priėmėme, kai sakau mes, turiuomenyje Europos komisija priėmėme naujas gairias, kurios yra susijusios su pranešimais apie galimus interesų konfliktus. Europos komisijos lygmenių taip pat turime ir kodeksą susijusį su geria, geru administraciniu valdymu. Tai yra svarbios gairias susijusios su pareigūnų elgesiu, su jų atvirumu, su jų veiksmų skaidrumu. Ir norėčiau tarp iniciatyvų paminėti štai ką Europos komisijoje e, yra kalbama apie etikos infrastruktūrą tam tikrą. E, egzistuoja tam tikri atstovai, mes juos vadiname etikos atstovais, kurie veikia kiekviename komisijos direktorate ir jie rūpinasi, kad etikos standartai būtų vienodai taikomi visoje Europos komisijoje. Ypač norėčiau pabrėžti tą faktą, kad Europos komisija ypač tengiasi aktyviai informuoti savo darbuotojus, yra rengiami mokymai žmonėms, kurie pradeda dirbti Europos komisijoje. 12 metais e, buvo paskaityta daug paskaitų, apie 40 jų e, atskiruose generaliniuose direktoratuose. Taip pat buvo pateikta daug informacijos ir yra jos daug, tos informacijos internete. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, prie kurio dirba Europos komisijos tarnyboms. Svarbu, kad ne tik egzistuotų tam tikros taisyklės, bet apie, kad apie jas būtų žinoma ir kad tos taisyklės būtų taikomas. Tai štai, galim man kelti klausimą, kodėl lab, yra svarbu Europos institucijoms laikytis tų taisyklių. Bet tai irgi į tą klausimą buvo atsakyta. Taip pat būtina turėti ir sankcijų mechanizmą Europos komisija e, turi atskirose tarnybose atstovus atsakingus už estetikos principų įgyvendinimą. Aš jau kalbėjau apie sukčiavimo atvejus, apie e, ir kalbėjau apie tokias struktūras kaip IDOC, OLAF ir IAS. Ir Be abejo, visa tai egzistuoja, bet visada galima padaryti dar geriau šalia to, kas yra nuveikta. Būtina turėti tam tikras taisyklės, tam tikrą pagrindą. Kolega iš EBPO galbūt paprieštaraus man, bet aš manau, kad mūsų taisyklės, turimos taisyklės atitinka jūs iškės, o EBPO paskelbtas taisyklės. Dar norėčiau priminti šiek tiek, kodėl taisyklės yra tokios svarbios. Būtent dėl to, kad taisyklių dėka įgyvendinami teisės aktai numatyti įpareigojimai, tai yra bendri principai. Būtina, kad ES pareigūnai veiktų nepriklausomai ir kad būtų veikiama ES e, ir jos piliečių labui. Ir jeigu E, vienas ar kitas pareigūnas patenka interesų konfliktų situaciją, jis turi prievolę e, pranešti apie tai ir būtina taip pat imtis reikiamų priemonių situaciją išspręsti. E, darbo tvarkos taisyklės yra numatyta visa eilė situacijų, kai kur nurodyta, kaip gali nutikti tokius e, interesų konfliktų situacijų, iš ko jos atsiranda. Yra paminėtos individualios specifinės taisyklės atskiriems iš jų. Jeigu ES institucijų pareigūnas uh, užsima kokią nors išorės veiklą, ar teikia kokias nors paslaugos, ar jis yra ar jis gauna atlyginimą už darbą ar ne, jis turi pateikti deklaraciją apie tai. Taip pat būtina deklaruoti ir sutoktinio veiklą. Informacija apie tai turi būti žinoma institucijai, kad būtų galima reikalui e, esant imtis tam tikrų priemonių. Kaip jau sakiau, būtina deklaruoti individualius e, interesus, kai dėl jų gali iškilti konfliktas ir yra identifikuotos ir atskirai e, darbo tvarkos taisyklės išdėstytos visos situacijos, ką ir kada ir kaip būtina deklaruoti. Darbo tvarkos taisyklėse labai aiškiai yra pasakyta, kad jeigu darbuotojas palieka instituciją, nebedirba joje, jis gali rinktis kitą profesinę veiklą, tačiau jis privalo pranešti apie tai institucijai, tai yra darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnėje numatyta. O institucija turi e, šią situaciją išnagrinėti ir vėlgi įtvertinti, ar tai yra interesų konfliktas ar ne. Ir tuomet reikalui esant institucija gali imtis to, kas yra vadinama atitaisomosiomis priemonėmis. Pirmininkas kalba ne į mikrofoną. Will, Gerai, paskubėsiu, sako pranešėja. Baigiu apžvalgą. Taigi noriu pasakyti, kad turime labai aiškę politiką susijusią su dovanomis ar kokiu nors e, privalumų teikimu. Tai yra draudžiama. Draudžiama yra naudotis vidaus informaciją saviems tikslams. O dabar jau einu prie antro savo pristatymo punkto, nežvelgiu laikrodį, laikas eina. Taisyklės turi būti taikomos, be abejo. Ir čia norėčiau šiek tiek paaiškinti, kad Europos komisija e, turi turi numačiusi aiškias taisyklės, ne tik tą 16 straipsnį, kur yra pasakyta, kad būtina ne tik notifikuoti apie galimus interesų konfliktus, kurie vyksta ar galėtų vykti, tas notifikavimas turi būti nuolatinis, visos tarnybos įtrauktos į šios sprendimus turi tai daryti ir galiausiai dėl tokios veiklos yra priimami sprendimai ir tie sprendimai yra privalomi ir būtina pasiekti reikiamo balanso tarp institucijos interesų ir asmens teisės dirbti. Be abejo, jeigu kažkas išeina iš Europos komisijos, negalite tiesiog pasakyti, žinot, negalite dirbti toje srityje, kur sukaupėte šitiek patirties. Tiesiog Be abejo, jeigu dviejus metus nedirba asmo išėjęs iš Europos komisijos, kur dirbo anksčiau, jis gali gauti atlyginimą, tačiau žmogus turi turėti galimybę įsidarbinti, jeigu nebedirba europinėse struktūrose. Be abejo, tai yra šiek tiek e, iškyla tokių problemų, bet problemai iškilus e, aštriai galima imtis drausminių nuobaudų. Taisyklės, kaip sakiau, turi būti taikomos, tačiau taisyklių pačių nepakanka. Norėčiau pasakyti, kad būtinas as, informavimas asmenų, būtina rodyti pavyzdį ir tai yra esminiai dalykai įgyvendinant tą tikslą. Taisyklės yra reikalingos tam, kad žmonės turėtų tam tikras gairias, kad turėtų tam tikras priemonės, kad galėtų tinkamai naudotis jiems tinkamą atsakomybę ir kad jie galėtų aiškiai suprasti, kokios yra taisyklės ir kaip visa tai turėtų būti uh, E, daroma. Kaip jūs štai anksčiau, kaip, kaip minėjęs kolega, minėjo tą laikraščio testą. Kaip atrodytų, jeigu vieną ar kitą įvykį paskelbtume laikraštyje. E, na, nenorėčiau jokių specifinių laikraščių minėti, tačiau spaudoje, jeigu atsirastų toks straipsnis, pagalvokime, kaip atrodytų vienas ar kitas įvykis. Agentūroms taip pat aktualu šios taisyklės, mes prižiūrime agentūras ir žinome, kad ten iškyla visokių dilemų, bet apie tai bus kalbama antroje darbo grupėje labiau. Europos komisija informuoja agentūras papildomai. Dabar turime tokią politiką, pagal kurią su agentūromis bendradarbiaujame glaudžiau. Mes padedame agentūroms, kad e, ir jos turi galimybę, jeigu esant, priimti savo papildomas taisyklės. Dėkoju. Uh, mensen die me kennen zullen zien dat ik in een uh, hele goede bui ben, want normaal ben ik strenger, maar u bent de enige. Na, eh, tie, kurie mane pažįsta, tikriausiai galvoja, kad aš šiandieną labai dosnus, uh, skirstydamas pasisakymų laiką. Kaip bebūtų, dabar pereisime prie kito prelegento, e, kuris keičia savo kolegę, ponę Mittermeier, kuris susirgo. Mes turime Rudy Pats iš Transparency International organizacijos. Dešimt minučių. Labą rytą, renkiantis šiam seminarui mums buvo pateikta keletas klausimų ir vieni iš jų buvo susiję su iššūkiais, kovojant su interesų konflikto situacijomis ir antra tema buvo E, kas geriau, ar savireguliavimas, ar griežtas reguliavimo taisyklės. Pradedant nuo pirmųjų klausimų. Jeigu pažvelgsime į tendencijas, tai matome, kad interesų konfliktai randami visuose lygiuose, jie iš tikrųjų ten egzistuoja nacionalinių, ES lygmenių, vietos ir regionų lygmenių. Ta problema egzistuoja, ji yra ir jeigu mes pažiūrėsime, ką mes dirbame čia, kaip ES e, skyrius e, mūsų organizacijos, e, tai mes matome, kad, tarkime, kuriami Elgesio kodeksai Europos parlamento nariams, rengiamos kitos reguliuojančios nuostatos, tame tarpe ir teisėkuros veikla tam yra skirta, sakysime, viešųjų pirkimų srityje. E, tad su tuo reiškiniu susidurima, jis yra pripažįstamas. E, e, Tačiau labai dažnai susidurėme su ta pačia diskusija, e, kuri sukasi apie tai, ar reikia naujų e, kontroliuojančių įstaigų, ar nereikia. Antra vertus kalbama apie didesnę kovą su biurokratija ir taip toliau. E, kitas dalykas, institucijos vis labiau remiasi ekspertų iš išorės žiniomis, jie užsakinėja visas studi visokias studijas, visokius komunikatus. Uh, Ir e, interesų konfliktų atveju daugėja. Tad e, ir kyla klausimas, o kaip su ta besiplečiančia interesų konflikto sfera dorotis ES institucijose. Antra vertus, kalbant apie iššūkius, mes matome, kad atsiranda vis daugiau ir daugiau galimybių užtikrinti skaidrumą. Yra vis daugiau ir daugiau priemonių tai padaryti, bet tuo pat metu institucijos labai lietai adaptuojasi naudoti tuos e, tinkamus skaidrumo e, dokumentus. Jeigu jūs matote, kad e, interesų deklaracijos PDF formatu yra lietai iškelinėjamas į internetą, jeigu pamatysite, kad institucijos turi uh, E, kiekvieną skirtingą savo internetinį puslapį ir tenai e, atskirai kiekviena skelbia interesų deklaracijas ar e, taisyklės reglamentuojančias šį atveją, tai paprastam žmogui labai sunku susiorientuoti šitame sudėtingame ES kontekste ir tą informaciją surasti. Taigi iššūkis yra suvokti, kad yra dabar naujos priemonės, tam tikro, tik, tikri instrumentai, kurie leidžia informaciją viešinti. E, dabar diskusija apie tai, ar reikia savireguliavimo, ar e, griežtesnį reguliavimo. Apskritai mes manome, kad savireguliavimas yra geras dalykas ir praktikoje tarsi veikia, bet paskui atidžiau pažiūrėjus paaiškėja, kad jisai uh, jisai nepasiteisina, jeigu bus e, savireguliavimas ar vadinamosios minkštosios taisyklės, tai tada kaip visa tai veikia praktikoje. E, nes e, paaiškėjo, kad reikia papildomų darbuotojų, kurie galėtų kontroliuoti, ar iš tikrųjų veikia ta numatyta sistema. Prireikia tada ir vidaus kontroliuotojų, ir išorės kontroliuotojų. Mūsų kolegos e, Junktinėje karalystėje neseniai e, labai propagavo vadinamąjį besisukančiųjų durų principą, revolving doors principą, e, kur, taip sakant, visi įtraukiami į stebėseną, stebi vieni kitus, galbūt praeitie tai ir veikia, bet dabar ko gero turime pripažinti, kad tai nebėra efektyvu. Toliau klausimas, ar e, jeigu bus daugiau taisyklių, tai bus mažiau pažeidimų. Tai e, verčia mus grįžti E, prie kitų klausimų. E, dabar iš, iš komisijos, iš vidaus komisijos girdėjome, kad yra tinkamos vidaus taisyklės sukurtos. Bet ar yra mechanizmai, kurie užtikrina, kad jų būtų laikomasi? Nebūtinai taip. E, kai skaitau darbo tvarkos taisyklės, matau ten gražių principų, bet aš nematau, kad būtų aprašyti ten tie mechanizmai, bent jau uh, E, tokie pat stiprus, kaip kad intencijos. Taigi e, dažnai girdime, kad komisija rengia naują regl reglamentavimą verslui ir mano, kad reikia to reglamentavimo, bet nenori kurti daugiau biurokratijos, tai ima ir pavadina tą reglamentavimą uh, smart arba išmoningų, išmanių reglamentavimo. Tad, e, kai kalbame apie taisyklės mūsų aptariamoje srityje, tai mums reikia daugiau tokių smart taisyklių. E, kiti metai yra e, Europos parlamento rinkimų metai, o tai reiškia, kad vis daugiau e, žmonių e, įsilies e, į kitų e, serų darbą, kadangi baigs e, dirbti čia, e, daug patarėjų, daug e, pagalbininkų išės dirbti kitur. Manau, kad sutaupiau šiek tiek laiko ir sustosiu dabar. Tarpinčiutis atvas. Puiku. Kągi, jūs tikrai apžvelgite labai tiksliai įvairius specifinius aspektus Ir dabar galime steikti žodį paskutiniam kalbėtojui, Valsgan Rau, kuris yra e, Europos tarybos valstybių prieš korupciją grupės sakingas sekretorius. Kągi, ačiū. Pirmiausiai norėčiau tarti keletą šočių apie valstybių prieš korupciją grupės veiklą, vadinamoji Greko. E, jinai kol kas dar nenagrinėjo ES institucijų veiklos Nors nežinia, ar ateitie taip nesitiks, kadangi ES ketina dalyvauti greko veikloje. Taigi, kol kas aš neturiu galbūt praktinės patirties apie ES institucijas ir interesų konfliktus, tačiau greko mm, e, pagrindinis uždavinys yra prižiūrėti valstybių narių institucijų veiklą, kaip jos laikos įstatymų, vadovaujantis šešiais pagrindiniais e, antikorupcinės principais, kuriuos mes esame parengę. Mes sudavome vadinamojo valstybės tarnautojų etikos kodeksu ir tai yra savočkas teisinis standartas, kuriuo e, mes ir ginčiame savo vertinimus. Taigi, e, Greko dabar vieni 49 valstybės, be abejo visas Europos Sąjungos e, valstybės, tačiau taip pat pas mus dalyvauja ir JAV bei Baltarusija. Ir Greko yra be ne vienintelė organizacija Europos taryboje, kur JAV turi pilnavertę narystę. Taigi, galima sakyti, kad mūsų darbas grindžiamas dviem ramščiais. Pirmasis iš jų tai yra valstybių narių įvertinimas, taikant egzistuojančius standartus. Antrasis ramstis būtų patikrinti, kokiu mastu valstybės narės iš tikrųjų vykdo rekomendacijas E, parengiamas vertinimo proceso metu. Tai gana sudėtinga procedūra. Mes dabar turime 7-8 valstybės narės, e, kurioms būtent taikoma ne, nevykdymo procedūra vadinamoji, kadangi jos nesugebėjo įgyvendinti nemažos dalies rekomendacijų, kurios buvo patiktos. Vėlgi čia reikėtų paminėti, kad e, interesų konfliktas daugelį atvejų siejamas taip pat ir su politiniu partijų politinės veiklos finansavimu. Na, o dabar norėčiau grįžti prie kai kurių konkrečių pavyzdžių. Taigi, tam, kad veiksmingai būtų užkirstas kelias e, korupcijai, Greko visada teigia, kad e, yra iš ankstinė sąlyga, kad valstybės narėse būtų objektyviai vertama rizika. Greko dažnai savo vertinimuose pabrėžia, kad sisteminė rizikos veiksnių analizė, būtent tarp jų ir e, interesų konflikto įvertinimas, dažnai valstybės narėse nėra atliekamas. E, be abejo, interesų konfliktas nebūtinai e, tiesiogiai reiškia korupciją, bet tai yra vienas iš veiksnių, kuris gali vesti prie korupcijos, jeigu šita problema iš anksto nėra e, tinkamai vertinama ir sprendžiama. E, Galčiau pateikti pavyzdį, kad antruoju vertinimo ratu, pavyzdžiui, Greko vertino taip pat ir ką valstybės narės daro, jog užkirstų kelią interesų konfliktui. Ir čia buvo apžvelgtai visa eilė įvairiausių priemonių skirtų nustatyti, užkirsti kelią ir panašiai interesų konfliktui. Buvo kalbama daugiausiai apie bendrasis nuostatas dėl interesų konflikto atskiruose valstybėse, nesuderinamumo, e, neatsakingų veiksmų arba tam tikrų e, situacijų, kada valstybės tarnautojai tiesiog e, negali, yra visiškai neprimta, kad valstybės tarnautojai atsidurtų interesų konflikto situacijoje. Ir be abejo, mes sutinkame, kad šitas problemas E, galima spręsti jokių būdų ne atskirų pareigūnų ligmenyje, institucijos, kuriuose dirba tie institutai, tie, tie asmenys taip pat turi didžiulę atsakomybę. Na ir iš tikrųjų, jeigu kalbam apie tai, kad reikia įvertinti tas nesuderinamus, interesų konfliktus ir panašiai, e, be kita ko tai apima ir reikalavimus, e, kad pareigūnas informuotų savo vadovybę apie galimą interesų konfliktą apie savo pajamų šaltinius ar kažkokią galima kitokią naudą, teikia e, turto ir pajamų deklaracijas. Na ir e, vertinant, kiek veiksmingos yra tokios deklaracijos, Greko ne vieną kartą yra pateikęs rekomendacijas, e, jog reikia griežtinti procedūras, didinti jų efektyvumą, kad tos deklaracijos turi būti geriau tikrinamos, nes, pažiūrėjau, kurios valstybės narės, tokios kaip Rumunija, iš tikrųjų įdėgė labai ambicingą deklaracijų E, sistemą, tačiau iš pat pradžių valstybėje nebuvo pajėgumų ir galimybių patikrinti, ar tos deklaracijos teisingos. Taigi reikėjo sukurti specialią nacionalinę integra... integralumo instituciją. E, tai tik vienas iš pavyzdžių, nenoriu konkrečiai baksnuoti pirštų į Rumuniją. Dar viena tema, kuris skambėjo šį rytą, yra be abejo um, valstybės tarnautojų migracija į privatų sektorių. E, tas vadinamas besikončių durų principas. Ir čia vėlgi mes esame perspėję, jog e, kai kada iš tikrųjų pareigūnų veiklai gali įtaką daryti viltis vėliau tam tikrose sektoriuose, tam tikrose įmonėse gauti darbo. E, ir jie, taip pat yra pavojus, kad jie gali, pažiūrėjau, netinkamai atskleisti vidinę valstybinės institucijos, kurie dirbo informaciją naujam savo darbdaviui, privačiam sektoriui. Uh, E, ta prasme, Greko yra vėlgi pateikusi visą eilę rekomendacijų, kaip reikėtų stiprinti kontrolę, užkirsti kelią. E, Galčiau pasakyti, kad mes esame parengę iš viso 50 e, rekomendacijų ir kol kas sakyčiau, kad jų taikymo sėkmė yra gana ribota. Turime keletą šalių, E, Europoje, tarp jų Danija, kai kurios kitos, e, kurios labai nenoriai gyvena tokias rekomendacijas, kadangi jie laiko, kad visiškai normalu yra, jog valstybės e, pareigūnai galėtų ir viešojo sektoriaus pareigūnai galėtų perėti privato sektorių, tai yra laikoma patirties gilinimu ir plėtimu tame jie neižvelgia nieko blogo ir aš suprantu, kad matyt bendro sutarimo mes šioje srityje niekada iki gal nepasieksime. Aš galėčiau teikti dar daugiau pavyzdžių, bet turbūt netoks yra šio seminaro tikslas. Dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie interesų konfliktą e, dabartinėme greko vertinimo rate. Raundė. E, čia mes mėginame įvertinti pirmiausiai parlamentarų, taip pat e, prokurorų ir teisėjų veiklą. E, E, na ir mūsų požiūrį iš tikrųjų parlamentar, parlamentarų veiklos klausimas yra absoliučiai kritinės svarbos, kadangi tai yra demokratinių institucijų viena, vienas iš pagrindų, viena iš kertinių institucijų. Ir korumpuoti parlamentarai gali pakirsti pasitikėjimą visą demokratijos sistemą. Taigi mes manome, kad ateityje Vienas iš svarbiausių klausimų gali būti iš tikrųjų, kaip užtikrinti, kad, nebūtų, kad būtų išvengta interesų konflikto parlamentaro veikloje ir kad e, būtų užbėgamas kelias tokiam interesų konfliktui. E, dabartinis rekomendacijų ratas dar nėra iki galo baigtas, praktiškai tik 12 metais tas procesas vyko ir yra per anksti dabar daryti kokius nors apibendrinimus, kiek tai paveikia valstybės narės, tačiau mes jau pasibėmėm kai kurių iškinių. E, Greko yra pateikęs keletą rekomendacijų, jog reikėtų parengti aiškiai apibrištus mechanizmus, e, kurie leistų užkirsti kelią interesų konfliktam e, parlamentarų veikloje. Paaiškėjo, kad labai dažnai parlamentarai iš tikrųjų būna asmeniškai suinteresuoti tuo, e, kaip bus suformuoluoti rengiami įstatymo projektai vėlgi daug kritikos laukia, pavyzdžiui, Lenkija, tačiau vėlgi Lenkijos padėtis nepalanki, nes aš ją dabar paminėjau vien dėl to, kad tai iš tikrųjų viena iš pirmųjų valstybių, kurias mes analizavome. Tai nereiškia, kad kitur padėtis yra daug geresnė. Maža to, E, dažnai parlamentarai susiduria su labai daugeliu potencialių interesų konfliktų vien dėl savo veiklos specifikos ir dėl to iš tikrųjų reikia labai kruopšinaginti šią problemą. E, pavyzdžiui, čia jau kalbame apie būtinybę deklaruoti ne tik tai dovanas ar asmenį turtą, bet taip pat ir vadinamasis e, svetingumo arba prieimimų reprezentacijai skirtų lėšų panaudojimo galimybės. <clears throat> viena iš šalių, pavyzdžiui, buvo, būtent Estijoje buvo įsigaliojusi nuostata, jog parlamentarai turėtų registruoti gaunamas dovanas. Mes rekomendavome Estijai parengti specialų aprašą, specialią tvarką, kurio būtų rekomenduojamas dovanas e, prieimimai visokiausiai kitokios panašus pobūdžio e, smulkios paslaugos. Mm, aš tiesą sakant esu įsitikinęs, jog dauguma valstybių narių laikosi nuomonės, jog e, pats parlamentas turėtų susitvarkyti šitos etinius klausimus tam, kad jie iš tikrųjų jaustųsi e, esą tokių taisyklių šeimininkai, galų galia, kad tos taisyklės būtų kaip galima artimesnės parlamentinio darbo realijoms, kad patys parlamentarai galėtų tikrinti, e, kiek yra laikomasi šių taisyklių. E, ypatinga sąsaja tarp parlamentarų ir galima interesų konfliktų yra e, tie procesai, kada parlamentarai turi susitikti su trečiosiomis šalimis, pasikonsultuoti dėl galimų priimų sprendimų. Ir labai svarbu, kad iš tikrųjų parlamentarai būtų deramai apsaugoti tam tikrais mechanizmais nuo galimos netinkamos įtakos. E, labai svarbu e, aiškiai nustatyti parlamentarų mm, ryšių su lobistais taisyklės. Tiesą, mes nenagrinėjame pačios lobistinės veiklos. E, tačiau metodas būtų tiesiog nustatyti aišku lobizmo, lobistinės veiklos reglamentavimą. Turėtų būti kažkokie tai reglamentai, taisyklės. Ir be abejo, Galima tą tvarką, tvarkyti, tą tvarką nustatyti įvairiai. Pavyzdžiui, pats greko e, pasirinko tokį kelią, kad reikėtų aiškiai nustatyti taisyklės e, parlamentarams, kaip jie turėtų reaguoti į trečiųjų šalių, į lobistų e, pastangas užmėgsti su jais ryšį. Mes esame susidūrę su atvejais, kada, pavyzdžiui, parlamentarams nebuvo taikomi jokie įpareigojimai pranešti apie bet kokius susitikimus, kontaktus E, su trečiųjų šalių atstovais. E, jeigu tie sutikimai vyksta neoficialioje aplinkoje, tai yra ne, ne, ne, neoficialiai, ne parlamentare, ne posėdžio metu. Na, pavyzdžiui, kad Lenkija e, turėjo šią problemą ir mes parengėme į specialių rekomendacijų, bet galiu pasakyti, kad šita problema vėlgi nėra unikali Lenkijos problema. E, e Kalbant apie teisės su prokurorus, aš nesileisiu smulkmenas, tik galiu pasakyti, kad ten situacija irgi yra panaši. E, todėl vėlgi, pirmiausiai labai svarbu yra e, parengti reikiamus elgesio kodeksus, vidaus taisyklės ir panašiai, kur būtų iš tikrųjų, e, aiškiai, priešas įvairios galinčios iškilti situacijos ir kur būtų potencialiai mažinama interesų konfliktų galimybė. Nes kitaip tiesiog visuomenė gali prarasti pasitikėjimą sprendimų prieimimo procesu, kuris vyksta įvairiuose demokratinės valstybės lygmenyse. Ir dėl to šią problemą spręs labai svarbu. Labai svarbu, jog e, e, be abejo būtų užtikrinta ne tik tai prevencija, bet taip pat ir įstatyminis persiekiojimas, kada jau tokie nusižengimai yra pastebimi. Dėkoju. Turime šiek tiek laiko klausimams, atsakymams, pastaboms. Tad norėčiau paklausti kolegų, ar jie norėtų pasisakyti, ar jie norėtų užduoti klausimą. Pone Rivasi, prašau. Jūs esate žaliųjų frakcijos narė, palaikote APP idėjas. Jūs sėdite APP narės vietoje, na aš tikiuosi, kad tai nėra jūsų politinio pasikeitimo išraiška, ponė Rivasi. Na taip. Dėl kai kurių klausimų tarp žalių ir APP egzistuoja nuomonių sutapimų. Matau, kad yra daug ekspertų mūsų salėje, tad norėčiau užduoti klausimą, kuris domina ir Europos komisija. Pone Berto šiek tiek užsiminė. Mišel Petit buvo paskirta etikos komiteto vadove. Ten dirba trys asmenys. Mano minėta E, minėt, minėtas asmo buvo perinkta, jinai buvo perinkta etikos komiteto pirmininkė, etikos komitetas yra atsakingas už komisarų elgsenos gairių rengimą. E, Mišel Petit buvo juridinių reikalų komisija direktorė iki 2000 metų, paskui dirbo stambiame advokatų kabinete ir jis Ji taip pat yra atsakinga e, už Philip Mori konsultacinius ryšius. Kaip tokias pareigas ėjęs žmogus priklausomas nuo Philip Moris tabako įmonės. E, dirb, asmo, kuris dirbo e, juridinį, advokatų kabinete, juridiniai tarnyboje, kaip toks asmo gali renkti tas gairias? Ar tas asmo yra tikrai nepriklausomas? Antras klausimas. <clears throat> Ar tai būtų generalinis direktoratas, ar sveikatas, ar senkorkos, ar koks kitas direktoratas, jų neprašoma interesų deklaracijos. Tuo tarpu tie direktoratai yra esminiai, kalbant apie e, Europos komisijos veikimą. Ir paskutinis klausimas. Kai kalbate apie sankcijas, kurgi tos sankcijos? Nematyti jų. Lundgren, vaistų agentūros e, generalinis direktorius, jis prieš išeidamas iš vaistų agentūros sukūrė konsultantų kabinetą ir tas kabinetas sėkmingai palaiko santykius su farmacijos įmonėmis, jo juose dirba. Sankcijų nebuvo jokių. Taigi jūs kalbate apie tą, tokią sistemą, kur yra nepatikima, kol nebus stambių finansinių sankcijų, žmonės ir toliau pažeidinės taisyklės, nes aukos jiems trukdo tiesą sakant tą daryti. Uh, Taigi taisyklių yra daug, bet norėčiau pasakyti, kad dėja gyvenime tos taisyklės neveikia. Tai tiek būtų mano trys klausimai tokie. Dėkoju. Galbūt išklausysime kitų kolegų, kurie nori paklausti. Išgirdote pavardės visų klausėjų ar daugiau norinčių kolegų klausti būtų. Tai štai. Kolegos trumpai. Prašau. Before, uh... Dėkui, pirmininkė. Prieš uh, atvykdamas dirbti į Europos parlamentą keletą metų dirbau uh, vienoje grafystėje savivaldybėje Velse. Ir žinoma, interesų uh, konfliktų reikalai uh, gana dažnai būdavo svarstomi. Aš turiu klausimą du klausimus. Vieną apie interesų konfliktų e, deklaracijas ir kitą apie vadinamąjį vaišingumą. E, mes susidūrėme su tokiu klausimu, ar interesų e, deklaravimas turi būti laisvanoriškas ar e, privalomas, ypatingai kai eina kalba apie dalyvavimą tam tikrose slaptose organizacijose, pavyzdžiui, kaip masonų ložė. E, Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ir dar vienas dalykas e, susijęs su vadinamoju vaišingumu. Tad ar, e, sakysim, Junktinėje karalystėje e, yra nustatomas tam tikros ribos, e, kiek tas vaištingumas gali gali siekti 50 svarų ar 250 svarų. E, ir panašiai. Ar galvojate, kad reikėtų taip daryti ir ar reikėtų čia kažkokių ribų? Ir e, kam jūs adresuotumėte savo klausimą, nu, bet kas galėtų atsakyti. Tvarkoju, čia dabar politiškai bandau subalansuoti ir suteiksiu žodį tada poniai Greslę. Dėkoju. Ne, ne visai supratau komisijos atstovės pasisakymą. Aš e, taip ir neišgirdau, ar jos manimų pakankamas yra tos taisyklės, ar ne. E, biudžeto kontrolės komitetui e, nemenkai tenka padirbėti, sprendžiant darbo tvarkos taisyklių klausimus Tad tikrai norėčiau išgirsti, ką jūs galvojate apie a, naujausias pasiūlymus šitą kryptimį, Teisės reikalų komitetas jiems pritarė ir ar viskas tuo ir baigėsi. Na ir kitas klausimas. Pagal dabartinės taisyklės aukšti pareigūnai, kai jie, jie nebedirba, Pas mus, sakysime, Mišel Petyti e, nuėjo į Philip Morris, pradėjo dirbti išėjęs iš čia. Ar tai tvarkoj? Ar, ar, ar tai primtina? E, ombudsmeno nuomonė ne visi tie dalykai yra susijęs su interesų konfliktu, bet greičiau su integralumu. Bet čia nuomonės gali skirtis. Aš tai labiau, labiau manyčiau, kad tai yra interesų konfliktas. E, ir kur čia ta skiriamoji linija tarp integralumo, patikimumo ir e, interesų konflikto. Ar nereikėtų mums tvirtesnės teisinės bazės e, tiems dalykams apibriežti? Biudžeto kontrolės komitetas patikė savo nuomonę. Uh, E, teisės komitetui, e, kad galima būtų toliau dėrėtis dėl busimų taisyklių. E, na ir žinoma, aš paminėjau Mišel Petį atveją, ką jūs apie tai galvojate. Na ir pagaliau lobistų veikla. Buvo paminėtas komisijos narys dalį. Tai ar reikia čia mums naujų taisyklių, ypač to, to, tokiuose skyriuose, dabar atsižvelgiant į Tai Pone Liupaž, pirmiausia, atsiprašau, kad pavėlavau ir negėdėjau visų pasisakymų. Tačiau norėčiau pažymėti porą dalykų. Nes iš tiesų mes išgirdome ypatingą taisyklių skaičių. Bet man atrodo, tai netaip yra svarbu, kiek tų taisyklių yra svarbu, kaip jos taikomos. Esu juristė pagal išsi, išsilavinimą. Ir galėčiau pasakyti, kad taisyklė, kuri egzistuoja, bet kuri netaikoma, jau gali būti ištisi katalogai. Tačiau jeigu nekontroliuojamas tų taisyklių gyvendinimas, jeigu tos taisyklės netaikomos, tai gali jausti malonumą, kad turi taisyklės, bet jos niekam netarnauja. Ar siekiama efektyvumo, ar siekiama naudos. Ar siekiama išvengti tų pasikartojančių skandalų, dėl kurių mūsų šalių piliečiai nebepasitikė ES institucijomis? Ar siekiama tik tai to pavyzdinio katalogo? Tai štai, man tai yra esminis klausimas. Matau, kad viskas, kas įvyko, aš Europos parlamente dirbu 3,5 metų, Mišel teisingai pažymėjo, E, vieną kitą anomaliją. Galima būtų vadinti tas anomalijas ir kitaip, bet nenoriu nieko čia šokiruoti. Taigi aš esu trijų su pusę metų, bet visą laiką apie skandalus sužinojama iš kitur, per įvairias asociacijas, iš atskirų šalių, per ligonių asociacijas, per gydytojų organizacijas. Kartais iš parlamentarų, bet pavyzdžiui, kad iš vidaus būtų iškelta problema iš svarsa komisijoje, taip nebuvo. Kitaip tariant, tos jūsų gražios taisyklės neveikia. Tiesiog, kadangi norinčių pasakyti daug, ilgiau nebedetalizuosiu, tik norėjau pasakyti tiek, kad svarbiausia yra ta dvasia, kuria remiantis taisyklės yra taikomas, o ne jų skaičius. Na ir paskutinis dalykas. Kartais e, pasitelkimi tokie simboliai, kurių negalima naudoti. Pono peti, e, ponios peti e, atvejis yra nepriimtinas. Tiesiog, jeigu norima suteikti, ka, aiškiai parodyti, koks yra institucijos įvaizdis, negalima naudoti tam tikrų simbolių. Tik tiek, dėkui. <clears throat> Äh, dėkoju, pane pirmininkė. Aš kreipiuosi į Transparency International atstovą, poną Rau. Äh, norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie vieną, vieną atveją. ar nereikėtų pagalvoti apie asociaciją, kurios tikslas yra skatinti gynybos pramonę. Ir problema ta, kad ta asociacija neatskleidžia narystės. Uh, kas ten dalyvauja, neatskleidžia taip pat, ar jie moka kažkokius nario mokesčius ar ne, bet nėra jokios informacijos apie konkrečius postus, kuriuos ten jie užima tie nariai, nėra jokios informacijos apie galimą interesų konfliktą. O mes žinome, kad yra ir Europos parlamento narių, kurie leidžia savo padėjėjams atstovauti jiems tenai, kartais e, važiuojama į komandiruotės į e, užsienį ir kartais e, mūsų parlamentarai ten tose komandiruotėse dalyvauja ir neaišku, ar jie ten būna kaip parlamentarai, ar tos asociacijos nariais, e, ir, ar, ar Ką galėtumėt pasakyti apie tai? Ponas Vadį, ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją, gerbimą kolegę Jelą Sender. Ji pasirinko savo pranešimą labai sunkę temą. Ekspertai mums puikiai išdėstė temą. O man kilo klausimas, ar neklystama dėl metodo. Man patinka tą analizę, kai remiamasi sankcijomis. Nes iš tikrųjų taisyklių yra daug. Ir man kyla klausimas, ar netaps ES kaip Prancūzija, kuri yra pasaulio čempionė taisyklių išleidimo e, srityje ir netaikomų taisyklių skaičiumi lenkia visus. Ir tai būtų liūdna, nes ES piliečiai mažiau pasitikėjęs institucijomis. Aš manau, kad e, Sankcijos yra reikalingas dalykas, nes jos yra vertingas ir, ir taip pat pareigų atskirimas yra kitas dalykas, kuris būtų labai vertingas. Ir e, manau, kad vietoj to, kad būtų kūriamos taisyklės dėl interesų konfliktų, galbūt reikėtų atskirti prekybos veiklas nuo viešųjų veiklų. Prancūzijoje mes turime tokią rimtą tradiciją, kai viešosios pareigos turi būti gerai atlyginamos Ir yra tokių žmonių, kurie nori dirbti viešajame sektoriuje ir juos nedomina prekybos sektorius ar pelną nešantis sektorius. Ir manau, kad gali atsitikti taip, kad atsiranda tokių inžinierių, kurie baigia uh, mokyklas tam tikras, jie tampa ekspertais ir gali kontroliuoti privačią veiklą. Tokie žmonės gali dirbti viešajam sektoriu, tai yra puiku. Tad mes galim kontroliuoti ir žemės ūkį sektorių, ir maisto perdimų sektorių. Galime pasižiūrėti, ar į Rumunijos, Rumunijoje e, gyvenimą baigęs arklys pateks į hamburgerius Prancūzijoje. Mes galim tai patikrinti, kodėlgi ne. Ir aš manyčiau, kad turėtume pamastyti apie tai, kaip iš tikrųjų turi atrodyti ES institucijos ir kokie turbūt jų pareigūnai reikia sukurti sistemą šioje srityje. Ir reikėtų čia ne, ne, atsis, galbūt atsisakyti tos ryties, kai atsakomybė yra dalyjamasi tarp valstybių narių ES institucijos. Kiek mūsų yra pareigūnų? 40-50 tūkstančių. Bet mes juk neturime europinės, europi, kaip neturime tokio statuso kaip ES pareigūnas, atliekantis e, funkcijas ES vardu ir jos labui. Aš manau, kad šiaip jau, kad e, pareigų atskirimas ir sankcijos yra tas dalykas, apie kurį reikėtų labiausiai pamastyti šią srityje. Dėkoju. Ponas Balčytis. Ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti kolegijai Inesender už tikrai gana įdomų renginį ir tikrai buvo įsakyta daug minčių, nenoriu kartotis. Tačiau mano kolegė Gresler palėtė lobistinę veiklą. Tikrai man buvo šiek tiek keistoka, kad aš pirmą kartą patekau į parlamentą ir praktiškai susidūriau su gana dideliu spaudimu dėl tam tikrų lobistinių pasiūlymų. Tai yra jų padi, pagrindinė idėja yra padėti mums parlamentarams susiorientuoti, kaip iš tikrųjų ale gyvenime veikia, bet kartais mes žinom labai gerai, Ir kartais mes norim parlamentarai kažką tai pakeisti į geresnėje pusėje ir jau nebedaryti to, ką darom eilę dešimtmečių. Ir aš manau, kad čia yra labai didelis dalykas ir Transparency International ir kitos institucijos tikrai kartu su Europos parlamentu turim susirūpinti ir nustatyti labai aiškę lobistinių institucijų ir organizacijų e, tvarką. Puikiai žinom, kaip viskas tas veikia, žinom, kad tai yra kiekvienos šakos tam tikrų interesų gynimas, Šiandieną po daly problemos e, tikrai visos valstybės kratosi tabako direktyvas. Ir nemanau, kad tai yra gerai ir tikrai reikia kažką su lobistinė sistema daryti, nes mes liktai didžiuojamės, kad Briuselėje yra šimtai lobistinių institucijų, bet tai iš tikrųjų jos iškreipia, kai kuriuos iškreipia bendrai principą. Todėl manau, kad e, čia irgi tai yra sritis, kur mes turime dar dar nustatyti žymiai aiškesnės taisyklės. Ir iš mūsų parlamentarų, kaip mes turime elgtis, šiandieną nėra aišku, ir iš jų, kaip jie turi elgtis. Ačiū. Dankjewel. Uh, eh, Jan Herben Gerbrandi, liberalen en democraat. Dėkui, kolega Gerbrandi, liberalų demokratų vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tema iš tikrųjų delikati sunki, ypač kai kalbame abstrakčiai apie ją. Manau, kad mes vat, apie tą abstraktumą ir sukamės, keliame klausimą, kaip išvengti pernelik daug taisyklių ir kita vertus, kaip užtikrinti moralinį tvirtumą kiekvieno. Esu futbolo asociacijos narys Hagoje. Jūs galbūt man pasakysite, kad dėl to nereikėtų jokiose dokumentuose minėti, kad gali kilti koks nors interesų konfliktas dėl to. Kai su sunum at, nuėjau į futbolo rungtynes, ten sutikau Šelo generalinį direktorių ir vieną ministrą. Tad štai, jeigu futbolo asociacija patiria šel lobistinius veiksmus, o užsienio reikalų pareigūnas irgi bando spausti mane, tai aš manyčiau, jeigu bandytų, tai tuomet situacija būtų pakankamai delikati. Na taip, tai yra iš tikrųjų Europos parlamento narių moralinių tvirtumo klausimas yra rimtas dalykas. Mes turime daugybę taisyklių, kurias bandoma įtvirtinti, tačiau svarbu, kad tos taisyklės būtų vendamos teisingai. Sunku taip pat yra užkirsti kelią tokiems interesų konfliktams vien tik taisyklėmis. Kai susitinkate su kokiu nors asmeniu, kur šimas svarbės pareigas, kur nors, kokie nors agentūroje, asociacijoje ar kokie nors organizacijoje, yra akivaizdu, kad tas asmuo neturėtų su jumis ieškoti kontakto tik dėl to, kad būtų galima paspausti jo konkurentus, ar galima kaip nors būtų į kampą įvaryti kokią nors įmonę ar panašiai. Šito situacijos nėra lengvos numatyti. E, viena vertus reikalingos taisyklės, reikalinga užtikrinti e, moralinį tvirtumą mūsų visų, tačiau tai nėra lengvas dalykas. Tad ar reikia kažkokių bendrų taisyklių, kurios būtų taikomos visiems vienodai? Tai čia vienas klausimas, o galbūt reikėtų atlikti tokį šviečiamą darbą su atskiromis organizacijomis, atsižvelgiant į kiekvieno specifiką. Be abejo, vien tik tai bendromis taisyklėmis visko neišspręsime. Ačiū. Pirmininkas dėkoja pranešėjui, ponė Herco prašė žodžio, prašau. Manau, kad iš tikrųjų e, puikus rezultatas praeitų metų pastangų yra tai, kad e, dabar pradėjome šitas diskusijas dėl interesų konflikto. E, Aš e, taip pat, pavyzdžiui, patiriu lobistinę veiklą, kadangi esu atsakinga už pramonės komiteto veiklą. Ir manau, kad e, daugelis komiteto narių galėtų pasakyti tą patį, daug, pasakoti daugą. E, aš galiu pasakyti, kad aš esu kai kurių asociacijų narė. Būtent todėl, kad nesutikinėjau su kompanijų atstovais kažkur tai uždaruose patalpose, aš to tikrai vengiu. Ir būtent dalyvaudama įvairios asociacijos ar panašiai, aš galiu klausytis įvairių nuomonių, matau, kaip žmonės keičiasi nuomonėmis. Ir galiu Jūs patikinti, kad kada iš tikrųjų mm, stebi krūvas įvairiausių pakeitimų, kurie yra pateikiami vienam ar kitam statymo projektui, e, galima tiesiog atsekti, koks parlamentaras su kuo buvo susitikęs, kieno interesus atstovauja. Bet kita vertus, E, jeigu jūs nesusitiksite visai su verslo, su kitų interesų grupės atstovais, tai vėlgi gerai netliksite savo darbo. Taigi aš manau, kad iš tikrųjų tema yra labai svarbi. Mm, ir taip pat aš manau, kad mano kolegos uždavė visus klausimus, kuriuos aš pati norėjau paklausyti, skirius vieną. Aš manau, labai lengva yra parengti taisyklės, kada kalbame apie aišku kontekstą. Mes turime kažkokią tai gerai pažįstamą teritoriją, pavyzdžiui, galime pasiremti OCD ar kitų institucijų patirtimi. Tačiau yra ir kitokių atvejų, pavyzdžiui, socialinė žiniasklaida. Ir štai vienas matematikos teoretikas e, paskelbė praeitą savaitę E, tam tikrą skaičių 19 ir tai reiškia, kad turėdami 19 kažkokių pažinčių, 19 jungčių, jūs galite praktiškai pasiekti vos ne bet ką pasaulyje. Taigi, ką mes turėtumėm daryti? Ar mums šis nesusitikinėti su nieko, nes praktiškai žmonės vis tiek yra e, susiję e, tarpusavyje, jie bendrauja, galbūt net netvirai, net nesustikinėdami, bet elektroniniu paštu ar panašiai. Ir visuomet yra tam tikra rizika, kad e, vienaip ar kitaip e, jūsų pažįstami turės kažkokių pažinčių ir jūs galite būti apkaltinti interesų konfliktų. Taigi, aš manau, kad reikėtų iš tikrųjų daugiau šiek tiek pamastyti apie tai, kaip pasaulis keičiasi atėjus skaitmeniniam amžiui. Galbūt dabar dar neturime gatavų taisyklių šiems atvejams, bet jeigu apie tai nepagalvosime, tai galime sudurti su labai rimtom interesų konflikto problemomis. Ir tas pagrindinis, e, pagrindinė problema šiuo atveju būtų pasitikėjimo trūkumas. Taigi, Man atrodo, kad svarbu yra kalbėti be abejo apie interesų konfliktus, bet kartu labai svarbu e, ir platesnė prasme kalbėti apie tai, kaip išlaikyti arba užtikrinti Europos piliečių pasitikėjimą Europinėmis institucijomis ir jų veikla. Ačiū. Aš manau, kad iš tikrųjų tai yra svarbi tema, svarbus klausimas ir e, apie tai byloja tai, kad praktiškai visi parlamentarai, kurie yra salėje, klausė kažko tai ir pasisakė. Na, o dabar paprašysiu pranešėjų pamėginti atsakyti į nuskambėjusius klausimus ir komentarus arba panašu, kad gal geriau, kaip sako pirmininkantis, būtų geriau, kad būtų pirmiausia padaryti apibendrinimą, o paskiau aš baigsiu posėdį. Taigi, grįžtu prie mūsų pranešėjų. Buvo užsiminta apie daugelį dalykų, pavyzdžiui, naujus taisyklės, kurios buvo sukurtos daly bylos kontekste. E, taip pat daug kitų dalykų, nemažai klausimų buvo susijęs su Transparency International, adresuoti ponui Rural. Um, ehm, asmens uh, moralumas prieš taisyklės, kas svarbiau. Na, dauguma klausimų turbūt buvo adresuoti ponui Rural. Uh, e, ir sunkiausi klausimai, todėl uh, O taip pat e, ponė Jakop ir aš manau, kad pirmiausia suteiksiu žodį jums, o paskui kitiems jūsų kolegoms. Na kągi, ačiū. Ir iš tikrųjų manau, kad visi dalykai, visi klausimai, kurie buvo užduoti, kurie buvo paminėti, visos apsvarstytos problemos, tik tai dar kartą parodo, kad šita tema, tai yra etiškas elgesys, interesų konflikto vengimas yra labai labai svarbus dalykai. Jums leidus, ką norėčiau padaryti? Norėčiau apžvelgti klausimas chronologinė tvarka, taip kaip jie buvo užduoti, o jei ką nors praleisiu, tai be abejo nesidrovėkite ir priminkite man apie tai. Taigi, norėčiau pradėti nuo klausimus, klausimų, kuriuos uždavė ponia Rivazi dėl Mišel Petit nominacijos ir galima interesų konflikto. Čia bijau, kad man teks atsiprašyti, kadangi e, tai labai glaudžiai siejasi su komisaram taikom e, Elgesio kodeksu, tai nėra mano veiklos mm, sritis ir e, šio punkto nekomentuosiu, nesupykite. Toliau, ponė Revesi, jūs minėjote kitą problemą, kad e, generaliniai direktoriai arba generalinių direktoratų vadovai turėtų pateikti interesų deklaracijas. E, na, galėčiau pasakyti, kad komisijos nariai tai daro, tačiau atrodytų, kad tokia deklaracija šiek tiek e, peržengia reikalingą teisinę proporciją, kadangi jau patys darbo tvarkos nuostatai kelia labai, labai daug griežtų sąlygų reikalavimą. Toliau e, grįžtame prie pono Langden atvejo. Iš tikrųjų, jūs e, žinote, kad agentūros, daugelis europinių agentūrų turi savo vadinamasis skirimo institucijas ir jie savo personalui taip pat nustato ir e, tam tikras elgesio taisyklės. Tačiau galiu jūs patikinti, kad komisijos lygmenyje mes be abejo žinome apie šios dalykus, e, žinome tas taisyklės ir tai yra viena iš sričių, kur mes ketiname plėtoti bendradarbiavimą su agentūromis, mano kolega gal plačiau apie tai pakomentuos. Tai visų pirma, mes ketiname padėti savoms europinėms agentūroms <coughs> susidoroti su etiškos vadybos problemomis. Toliau ponas Van, atrodo, pastebėjo, kad e, kalbant apie interesų deklaraciją, e, reikėtų taip pat deklaruoti ir privalomą tvarką e, narystę įvairiose organizacijose ir taip pat buvo keliamas klausimas, ar reikėtų deklaruoti, jeigu jūs, pavyzdžiui, pasinaudojate kiek nors siūlomų svetingumu. Uh, Ir ar turėtų būti kažkokios tai ribos, pavyzdžiui, iki kokios ribos jūs turėtumėte primti tokias svetimkumo apraiškas, iki kokios jau nebe. E, na, kalbant apie deklaracijas e, dėl narystės, mes paprastai komisijoje bent jau stengiamės atskirti privačius dalykus, pavyzdžiui, jeigu jūs priklausote kažkokiai religiniai bendruomeniai, tai yra jūsų privataus gyvenimo sritis E, tokiu atveju be abejo darbuotojai neprivalo deklaruoti šitų dalykų, tai nelaikoma veikla, kuri būtų deklaruotina. Kai dėl svetingumo, pasinaudojimo svetingumu deklaracijos, vėlgi komisijos bent jau personalo, apie kurį aš daugiausiai galiu kalbėti, e, yra numatyti tam tikrai atvejai bandant atskirti, ką jie daro vykdydami savo pareigas. Pavyzdžiui, jeigu pareigūnas yra paskirtas vyriausių darybininkų, dėrėtis dėl, sakykime, laisvos prekybos sutarties su, na, kad ir Kanada. Tai be abejo, jeigu Kanados vyriausybė šių darybų kontekste surenks pietus, tai bus tiesiog pareigūno dalis pareigos sudalyvauti šiuose pietuose. Tačiau būtent taip mes mėginame nubriežti takoskirą, kadangi mes suprantame bent jau, kad mūsų darbuotojams dažnai labai sunku būna deklaruoti konkrečią to parodytos svetingumo vertę, pavyzdžiui, įvertinti, kiek kainavo pietus ar panašiai, arba panašiai, jeigu, sakysim, uh, ambasadorius yra pakviečiamas į kitos šalies ambasados e, patalpas arba tiesiog e, šiaip pakviečiamas papietauti. Labai praktiškai sunku yra paskaičiuoti, kokia buvo to pasiūlymo vertė, už kiek konkrečiai tas žmogus, pavyzdžiui, papietavo ar e, išgėrė vyno ar panašiai. Buvo taip pat minėtos diskusijos ir siūlymai parlamente svarstant komisijos pasiūlymus ir kaip įvairūs komiteto parlamentai vertina šios pasiūlymus. Vėlgi čia aš galiu tik tai kreiptis prašydama supratimo. Mm, tema neišsemta, diskusijos ir toliau bus tęsiamas dėl personalo darbo tvarkos aprašo. Todėl nepykite, bet dabar aš neatsakysiu šį klausimą, nes procesas dar nebaigtas. Toliau Jau buvo užsiminta apie Michel Petit e, atvejį, kada mes kalbame apie komisaro Elgesio kodeksą. Toliau buvo keliamas klausimas, kaip reikėtų elgtis su lobistais, ar reikia naujų kažkokių tai taisyklių. Manau, kad e, jeigu, bent jau kalbant komisijos vardu, e, pažvelgtumėm į taisyklės, kurios jau dabar galioja dėl to, kaip reikėtų vengti interesų konflikto ir panašiai. Šios taisyklės ganėtinai aiškios. Ir jeigu jos būtų taikomos taip, kaip uh, e, Hoislinga atrodo minėjo, atsiprašau, jeigu netaip ištariau pavardę. Uh, tai tada kiltų klausimas, kas apskritai galėtų dirbti tą darbą. Pareigūnų negalima uždaryti kažkokį tai dramblio kaulo bokštą, izoliuoti nuo visuomenės. Svarbiausia, kad e, tie susitikimai būtų pakankamai vieši, tai būtų darbo patalpos arba tai būtų kažkokia labai vieša vieta, aš manau, kad jau, jau tai yra gana nebloga prevencinė priemonė. Toliau panelė Paš kėlė klausimą dėl galimų sankcijų. Bent jau kalbant apie komisiją, aš noriu priminti, kad dok veikia gan aktyviai. Ir galėčiau pridurti, kad kaip tik visai nesiniai turėjome atvejį, kada vienas buvęs e, Angri generalinio direktorato narys e, buvo e, svarstomas ir netgi buvo e, Belgijos e, pataisomai teismo nu, nuteistas e, įkalinimui dėl tam tikro korupcijos atveju. Taigi negalėčiau, nedrįščiau teikti, kad nėra numatyta jokių sankcijų, bent jau aš laikausi kas pozicijos. O kai dėl skandalų, kurie mus pasiekė iš išorės, Vėlgi, galiu kalbėti tik tai už komisiją. Ir čia galiu pasakyti, kad labai svarbu yra pasitikėti savo pareigūnais, taip pat pasitikėti jais ir tada, kada jie išeina pensiją arba baigia savo darbą institucijoje. Kita vertus, reikia pripažinti, kad mes be abejo neturime mm, priemonių kontroliuoti visko, ką jie daro, ką jie veikia, ką jie šneka po to, kai jie pastraukia iš institucijos. Galėčiau pasakyti, kad taip pat, na, galbūt jeigu mūsų ištekliai, tiek žmogiškiai, tiek finansiškai būtų desni, mes galbūt galėtumėm intensyviau ir plačiau kontroliuoti daugelį procesų, bet e, nenoriu apie tai išnekėti yra kaip yra, turiu tęsti komentarus. Tiesą, kad manau, kad dauguma klausimų, kuriuos e, minėjo ir panas Balčytis, ir ponas Odi, atsiprašau vėlgi, jeigu netaip ištariu pavardę, ir kai kurie kiti parlamentarai, aš manau, kad e, iš juos klausimus daugiau ar mažiau buvo atsakyta. Matau dar vieną temą, kurią norėčiau paliesti. Tai yra, ar turėtumėm e, sukurti tokį viešosios tarnybos, valstybės tarnybos sektorių, kuris neturėtų jokių sąsajų su mm, privačiu sektoriumi. E, vėlgi mes turime panašų pavyzdį į JAV, na, kita vertus e, turime daug pavyzdžių E, šiaurės šalyse, kaip buvo minėta, e, kada iš tikrųjų visiškai normalu yra, kad pareigūnai migruoja, valstybės pareigūnai arba viešo sektoriaus pareigūnai e, pereina dirbti į privatų sektorių, grįžta atgal, plečia savo patirtį, tačiau yra ir kitų pozicijų, kurios mm, kaip tik tai teigia, jog reikia visiškai atskirti valstybinį sektorių ir privatų sektorių. Bet kuriu atveju aš manau, kad jeigu žmogus, pavyzdžiui, baigia darbą, išeina į pensiją ar panašiai ir perina kažkur tai į privatų sektorių su visa sukaupta patirtimi, gerai išmanydamas europinius mechanizmus, aš manau, kad tai yra irgi labai naudingas procesas pats savaime, kadangi verslas irgi pradeda geriau suprasti institucijų veiklą. Tačiau e, problemų spektras yra labai platus, aš matyti jų nebesigilinsiu. Kągi, ačiū Jums ir dabar noriu paklausti, kas dar iš pranešėjų norėtų pasikalbėti. Panas Rau, pavyzdžiui. Irmaiser has Ponas Irmais e, paminėjo vieną e, konkretų atvejį. Šiaip aš e, greko vardu apie, taip sakant, a, atskiras bylas ne, negalėčiau kalbėti, nežinau nei smulkmenų. Bet vieną dalyką norėčiau pabrėžti, atsižvelgiant į tai, kad Greko taip pat nagrinėja skaidrumo klausimus parlamentuose tai e, reikia prisiminti, kad e, visi tie veiksmai ne tik turi užkirsti kelią interesų konfliktams, bet taip pat ir skatinti parlamentarų integralumą, tiek suvokiamą integralumą ir faktinį integralumą. Aš manau, kad kai jūs paminėjote tą atveją, tai e, aš asmeniškai manyčiau, kad uh, tokia schema e, nelabai skatins visuomenę pasitikėti parlamentarais, nes tai yra labai neskaidri, nepermatoma sistema, kur dalyvauja taip pat ir lobistai, bet kiti tretieji asmenys, kurie nebūtinai slepiasi po e, lobisto etikete nes yra labai daug atvejų, kai tretieji asmenys, kurie nėra oficialūs lobistai, siekia kontaktų su parlamentarais ir savai mes suprantama, kad tokiais atvejais yra ženklus įtarimai, kad tos trečiosios suinteresuotos šalis gali bandyti daryti įtaką parlamento nariams. Taip, aš irgi pritarsiu priežastis, kodėl mes pasisakome už privalomą, mes pasisakome už privalomą e, lobistų registrą, kur galima būtų atsekti jų pėtsaką, e, kuriant e, teisės aktus. Yra tos rekomendacijos būtent dėl to, kad mes norime tą neskaidrę sistemą padaryti skaidrę. E, Tai e, tokia sistema e, apsunkina bandymus e, visą sistemą išlaikyti neskaidrę ir taip pat padeda ir pačioms institucijoms vieną kitą kontroliuoti. Aš nežinau, ar generalinis direktorius iš tikrųjų žino, ar vienas iš jo pavaldinių e, turėjo kokį nors kontaktų su lobistais, bet, e, bet kuriuo atveju reikia užtikrinti tarpusavę kontrolę. E, dabar apsisprendimas turėtų taip pat labai aiškus, ar mes daugiau norime investuoti į jau atsiradusių skandalų gesinimą ar daugiau investuoti į tų skandalų prevenciją. Čia atsakymas, ko gero, visiškai aiškus. Dėkuoju, pirmininkė, aš norėčiau sureaguoti konkrečiai tai, ką sakė ponė Greslė. Ir paaiškinti, kad mano pastaba, kad nereiktų interesų konflikto savokos plėsti pernelyg toli, buvo susijęs su labai konkrečiu atveju, kurį aš paminėjau, e, sąryšyje su Europos centriniu banku. Tuo tarpu jūs, e, ponė Greslė, minėjote kitą atveją, e, teisės tarnybos buvusi direktorių Mišel Petytį. Tai galbūt uh, negalėčiau apie jį savo nuomonės sakyti, nes tai visiškai kitoks atvejas. E, toliau, e, nemažai parlamentarų kalbėjo apie taisyklės ir apie tą dvasę, kurioj, kur, su kuria tos taisyklės yra taikomos. Neturėtų būti situacijų, kur interesų konfliktai ir kaip e, juos valdyti liktų tik tai e, teisės ekspertų rankose. E, nes jeigu taip elgsimės, tai prarasim pačią prasme suvokimo, kad pareigūnai turi vengti interesų konfliktų. E, ir turėtų stengtis užtikrinti, kad visa institucija, kurią jie, kurią jie tarnauja, liktų skaidri ir, ir storos taisyklių knygos tikrai nebūtinai prie to prisideda. E, švietimas, e, vadinamieji etikos atstovai, E, yra daug svarbesni. Todėl aš manau, kad reiktų eitų tą kryptimį vietoj to, kad kurtume e, vis daugiau ir daugiau taisyklių. Taisyklių reikia, reikia gerų taisyklių, bet jų dauginimas, jų skaičiaus dauginimas e, tikrai rezultato neatneš. Dėkuoju ponė pirmininkė, gal nustepsite, bet e, vienas dalykas, kurio pasimokėme pastaruoju metu, yra, kad tvarus augimas yra susijęs su įtrauktimi. Ir e, čia kalbama apie visus suinteresuotusius subjektus, visus suinteresuotusius e, veikėjus. Čia buvo paminėti lobistai ir tiesą pasakius 90 procentų e, pasaulyje lobistai suvokiami kaip neigiamas veiksnys. Tuo tarpu jie iš tikrųjų inform, atneša ir informacijos, leidžia suformuluoti sprendimus. E, E, tik tai, žinoma, į tą informaciją tinkamai reikia, reikia atsižvelgti. Interesų konfliktas e, yra asmeninė dimensija priimant sprendimus. E, yra galimybė netinkamai, nederamai daryti poveikį. Jūs, pavyzdžiui, klausėte, ar reikėtų pateikiant deklaracijas e, taikyti kažkokią ribą, kažkokią viršutinę ribą. Tad ko siekiama tokia deklaracija, ar surasti neteisėtą praturtėjimo atveju, ar kažkokiais kitais tikslais. E, tad jeigu kalbam apie svetingumo ar vaišingumo e, veiksmus, vėlgi reikia galvoti, kaip rasti pusiausvyrą tarp aktualios e, informacijos, kuri leistų išvengti interesų konfliktų, bet tuo pat metu išlaikant pasitikėjimą visą sistemą, kuri apima ir atskirus veikėjus, ir institucijas. Pirmininkas, aš norėčiau padėkoti visiems mūsų prelegentams, suteiksiu žodį poniai Ajalai Sender. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti visiems prelegentams už jų pateiktą informaciją, konkrečiai komisijos atžvilgiu. Aš turiu pripažinti, kad ir e, mano kolegos ir aš ne visada esame patenkinti tą informaciją, kurią gauname. E, aš e, tikėjausi, kad komisijos atstovai ateis e, į šį seminarą, tikėdamėsi, kad tokie klausimai bus keliami ir turės informacijos. Aš suprantu, kad buvo klausima apie specifinius atskirus atvejus, bet manyčiau, kad vis tik ateidami į šitą seminarą komisija turėjo geriau pasirenkti, numatydami klausimus, kurie bus mano kolegų užduoti. Aš norėčiau padėkoti EBPO atstovai. Man e, jo minėti klausimai yra taip pat aktualūs. Esu iš vienos iš pietinės valstybės narės. E, prieš atvykdama čia e, buvau parlamentarė joje. Ir e, aš vis tik pasakau už tam tikras administracinės struktūras. Tik tai e, gal e, reikėtų diskutuoti, kokio dydžio ir struktūros turėtų ta viešoji administracija būti. Turime užtikrinti, kad tie žmonės, kurie ten dirba, dirbtų viešam labui, būtų gerai apmokami, kad nepasiduotų pagundoms iš išorės. Tokia mano asmeninė patirtis. Man teko dirbti su koordinatoriumi iš Britanijos ir jam buvo visiškai normalu dirbti su lobistais, su salga, kad tai viskas daroma skaidriai. Ir aš pasimokiau, kad mūsų duris turi būti atviras visiems. Ir pramonės atstovams, ir žmonėms, kurie nesusijęs su ta pramonę. Taip, egzistuoja nacionaliniai interesai ir europiniai interesai. Ir tai čia dar vienas konfl e, interesų konflikto temos aspektas. E, atvykau iš nacionalinio parlamento, e, gana naiviai nusiteikusi, bet paskui dažnai skaudokai išmokau ir tai, kad egzistuoja greta nacionalinių ir europiniai interesai. Ir mums reikia atitinkamų priemonių, kurio, kurios leistų kovoti su interesų konfliktų situacijomis, kurios leistų mums išlaikyti e, gerą vardą, integralumą ir leistų, jeigu atsitinka konfliktas, tinkamai uh, reaguoti. Mm, Europos tarybos atstovas Greko pirmininkas paminėjo kai kurias e, šalis e, Estija, Lenkija. Aš pati turėčiau kitų pavyzdžių iš Jungtinės karalystės, Prancūzijos, e, taip pat ir Belgijos. Tad ne vien tik tai naujasias valstybės narės reikėtų minėti, bet ir senesnėsias. Ten yra daug E, interesų konfliktų pavyzdžių. E, viena iš pirmųjų mano patirčių atvykus čia e, buvo susijusi su skandalu dėl komisijos nario Bangemano, kuris nei Estas, nei Lenkas, žinoma. Noriu padėkoti visiems prelegentams už informaciją, kurią jie mums patikė. Pirmininkas, dabar aš norėčiau pakviesti į prezidiumą, kitus prelegentus. Antrai dienos pusiai e, posėdžių salė ir vertėjai mums priklauso iki pusės pirmos. Vienu prelegentu taip pat bus mažiau, nes susirgo audito rūmų atstovas. Herman Jan, je kan Okay, let's start. Um... Kągi, tęskime darbą. Galbūt vienas pastebėjimas dėl pirmojo rato. Iš tikrųjų, komisijai buvo užduota daug klausimų, į kuriuos nebuvo atsakyta, taigi aš siūlyčiau juos užregistruoti raštu, e, parengti tam tikrą kompiliaciją, pasiūs komisijai ir tikėsime, kad atsakymus gausime. O dabar Periname prie antrosios klausimų dalies. Daugiausiai bus kalbama apie agentūras. E, ponas Gerben bus e, pirmininkas šioje dalyje, tačiau jis pasakė, kad iš karto taupydami laiką suteikėme žodį pranešėjam. Taigi, pirmiausiai norėčiau pasveikinti Paul de Klerk, kuris kuris e, praktiškai atstovauja e, ES Oškam Altaregu. Na, iš tikrųjų, aš atstovauju, vadinamisiams, Europos draugų ratui, tačiau šiuo atveju esu taip pat, e, vadinama, Altar EU, e, labizmas skaidrumo etikos nustų sąjungos e, atstovas. Ir be abejo, mes nagrinėjame E, daugybę interesų konfliktų, kurie gali būti susijęs su įvairiom Europos institucijom, komisija, parlamentu ir panašiai. Mes turime sukaupę jau ne vienerių metų patirtį ir tikiuosi, kad vaisingai prisidėsiu prie jūsų tolesnio e, sprendimų priimimo proceso. Noriu paliesti dvi temas. E, viena yra susijusiu konkrečia agentūra, būtent chemikalų agentūra ir kaip joje sprendžiami interesų konfliktų klausimai. Tačiau pradžiai apskritai paliesiu interesų konflikto problemą parlamente. Kadangi tai yra, manau, gana svarbi, gana aktuali tema, maždaug prieš metus Mm, pasirodė naujas Elgesio kodeksas, e, kuriame pateiktos rekomendacijos, kaip parlamentarai turėtų vengti interesų konflikto. Ir mm, taip pat ir e, reikėtų pasakyti, kad apskritai ES pastaruoju metu per gana trumpą laikotarpį ėmėsi ne vienos priemonės, ne vieno žingsnio. Um, stengdamasi e, išvengti interesų konflikto. Mm, Ta pati galima būtų pasakyti ir apie Europos parlamentą, tačiau dabar po metų patirties galime būtų konstatuoti, kad kol kas šis dokumentas yra nepakankamai kietas. Iš tikrųjų, šitas naujasis kodeksas e, iš esmės nepakeitė parlamentarų požiūrių į etikos klausimus, jėtinės problemas. Taigi, kur kyla tos problemas? Pirmas dalykas yra tai, kad e, nemaža dalis parlamentarų rimtai nežiūri šitą kodeksą. Mes kaip Žemės draugai, e, nevisybinė organizacija, atlikome specialų tyrimą, e, analizavome 750 e, interesų deklaracijų ir pastebėjome, kad 12 procentų visų deklaracijų buvo visiškai tuščios, dar tam tikras procentas parlamentų deklaravo, kad prieš tapdami parlamentarui apskaitai neturėjo jokio darbo. Nelabai tuo linkę esame tikėti, nes tai reikštų, kad maždaug 25 procentai parlamentarų, tiesą sakant, e, netliko užduoties e, aiškiai ir rimtai deklaruoti savo interesus. Kitas dalykas, kur kyla klausimas, tai kad parlamentarai, kurie potencialiai gali sudurti su interesų konfliktu, nelabai rimtai žiūri šią grėsmę. Kiek yra ta potenciali problema rimta? E, apie 6 procentai E, parlamentarai deklaravo, kad jie yra dalininkai privačioje kompanijoje. Apie 51 procentas e, priklauso įvairiems komitetams ar panašiai, būtent tokių bendrovių, kurios e, tiesiog yra suinteresuotos parlamento vykdoma veikla, įstatymo leidimu ir panašiai. Na ir vėlgi, kai kuriais atvejais parlamentarai, pavyzdžiui, dirba antrinį, pagalbinį darbą konsultacinėse firmose, kurios e, gali atstovauti interesų grupėms, e, arba jeigu parlamentarai priklauso kažkokie tai valdytojų tarybai ir panašiai, be abejo, čia iš karto bent jau potencialiai glūdė interesų konfliktas. Aš galiu pateikti keletą pavyzdžių, e, pavyzdžių, kurie egzistuoja jau keletą metų ir kur, tiesą sakant, niekas nepasikeitė įvedus tą naują um, Elgesio kodeksą. Pavyzdžiui, Austrų parlamentaras ponas Rubik, jis čia puiku, nes aš norėčiau tiesiogiai su jumis pakalbėti. Taigi, jis e, yra Business Europe asociacijos Austrijos padalinio valdytojų taryboje ir gauna tiesiogiai e, atlyginimą. E, mes manome, kad čia glūdi potencialus tiesioginis interesų konfliktas, tačiau parlamentas nesėmė šito atveju nagrinėti. Toliau, ponas Leina, nežinau, ar jis yra čia jis dirba teisės firmai Taylor Wessing, o tuo tarpu šita firma teikia konsultacijas dėl ES teisės, ES teisės klausimais. Tiesą sakant, naujasis Elgesio kodeksas tai draudžia daryti, tačiau jokių priemonių nesimta. Na, norėčiau vėlgi kalbėti apie anksčiau buvusias diskusijas, grįžti prie anksčiau palistos temos. Ar mums reikia daugiau taisyklių, ar tiesiog reikia vykdyti tas taisyklės? E, aš manau, kad taisyklės pakankamai aiškios, trūksta noro jas taikyti. Taigi mes matome, kad parlamentas nesiema priemonių, kada yra akivaizdus pažydimai. E, vėlgi buvo skundimas e, parlamentarų Dehan elgesiu, parlamentaras Dehan elgesiu. jinai yra stambiausios pasaulio alaus daryklos akcininkė. E, jos akcijų paketas yra keli milijonai eurų. Ir jeigu Europos parlamentas e, turėtų priimti kokį nors sprendimą klausimais susijusius su, pavyzdžiui, alkoholio reklama arba pavyzdžiui, mažinant e, legalų amžino, kada žmonės gali įsigyti e, alkoholį. E, be abejo, vėlgi potencialiai tai gali turėti įtaką alaus daryklos akcijų kainai ir dėl to betarpiškai įtakotų parlamentarės interesus. Mes nuolatos gauname panašaus tipo nusiskundimų. Europos parlamento pirmininkas, tiesą sakant, yra pasakęs, aš dabar pacituosiu, jis nėra skirtas užkirsti kelią interesų konfliktui arba panaikinti interesų konfliktą. E, jis tik tai um, skirtas tam, kad būtų užtikrintas skaidrumas. Kitaip sakant, pats parlamento pirmininkas iš esmės deklaravo, kad uh, viskas tvarko, jeigu yra interesų konfliktas, tol kol jis yra skaidriai deklaruojamas. Uh, Tuo tarpu kita progas ir sakęs, jog bus tengiamas spręsti uh, interesų konfliktus. Taigi, aš norėčiau kreiptis į parlamentą, į šį komitetą, nežinau, ar, ar tai jūsų atsakomybė, e, bet tikrai raginčiau pakalbėti su atsakingais parlamento atstovais, kad kažkas būtų daroma. Neužtenka vien tik priimti kodeksą, o toliau tęsti viską kaip įprasta. Taip pat, kalbant apie chemikalų agentūrą, kaip jau minėjau, kaip jie sprendžia interesų konflikto problemas. 2008 e, metų jie e, pritaikė naują politiką interesų konfliktams spręsti ir tai iš tikrųjų gerokai patobulino, gerokai pagerino patį. E, visų pirma, tai yra akcentuojama, jog darbuotojai turi suvokti tą būtinybę deklaruoti interesų konfliktą, spręsti ir tai turi būti vertinama kaip bendrovės, kaip, kaip įmonės, kaip įstaigos vertybė. E, taip pat dar, darbuotojai raginami vengti situacijų, kuris gali sukelti interesų konfliktą ir raginama taip pat, jog tas interesų konflikto vengimas apimtų taip pat ir šeimos narius. Tai yra geri dalykai, tačiau mes išvelgėme ir rimtų trūkumų. Pirmiausiai, sistema labai daug pasikliauja atskiro e, darbuotojo padarumu moralinėms vertybėmis, kadangi mm, pas darbuotojas turi deklaruoti savo interesus ir mm, realios stebėsenos patikrinimo realaus nėra užtikrinta. E, kalbant apie tai, jog reikia pasikliauti darbuotojų moralumu, be abejo, agentūra turi pasikliauti, darbuotojais turi tikėti, kad jie sako teisybę, tačiau to ne visada pakanka. Kadangi jeigu visi darbuotojai iš tikrųjų būtų tokie moralūs, tokie padorūs, tai apskritai nereikėtų jokios politikos, jie taip gerai elgtųsi. Na ir galėčiau šitą tai pacituoti Europos auditorų rūmų 2012 mm, metų išvadas, kurie kaip tik tai atliko tam tikrą tyrimą, tam tikrą studiją. Ir e, Jie nustatė, kad dalis šitų interesų deklaracijų buvo užklijuotos ir užanspauduotose vokose, tai yra jos net nebuvo atplėštos ir patikrintos. Manyčiau, kad vadovybė turėtų rimčiau žiūrėti tokius reikalus iš tikrųjų, bent jau patikrinti, ar nėra kažkokio potencialaus interesų konflikto vienam ar kitam darbuotojui. Toliau vėlgi galėčiau pasakyti, kad tas besikončių durų principas. E, rimtai nebuvo taikomas. Irgi buvo tik tai reikalaujama per tam tikrą laikotarpį, jeigu darbuotojas ketina, pavyzdžiui, pradėti darbą privačioje e, chemijos kompanijoje, e, turėtų deklaruoti. Ir buvo numatytas savočkos atvėsinimo, vadinkime, laikotarpis, kada, tarkim, porą metų po darbo agentūroje žmogus neturėtų tiesiogiai pradėti dirbti chemijos kompanijoje. Tačiau šito principo rimtai nebuvo paisoma, mes matėme žmonių, kurie iš karto įsidarbino e, privačiose kompanijose. Toliau e, buvo taisyklė, kad e, darbuotojai turi deklaruoti, jeigu jie kurioje nors chemijos kompanijoje turi akcijų paketą viršinti savo vertę 10 e, tūkstančių eurų vertę. E, Tačiau ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jūs esate gudrus ir tiesiog išskaitote savo akcijų paketą, kitaip sakant, e, esate akcininkas daugelio to sektoriaus pramonės, e, pramonės sektoriaus e, kompanijų, jūs neviršite tos ribos ir tai e, nereikalaus jūsų deklaruoti. Kita vertus, mes e, mes na, galėtumėm teikti, kad apskritai asmo neturėtų būti finansiškai suinteresuotas to sektoriaus veikla, jeigu jisai dirba prižiūrinčioje institucijoje. Taigi, baigdamas apibendrinsiu, aš manau, kad kritika, kuriam skambėjo, nėra vien tik tai mūsų kritika, kaip sakiau, auditorių rūmai, kurie išanalizavo tiek chemikalų agentūrą, tiek ir EFSA ir kitas agentūras, e, jie nustatė, kad interesų konflikto valdymas tikrai nėra tinkamai užtikrinamas, ir, pažiūrėjau, kalbant apie kandidato atranką prieš juos įdarbinant, e, ir taip pat, kad e, pasibaigus darbo laikui reikėtų užtikrinti tą besisukančių durų principą. E, Visą tai irgi nebuvo tinkamai prižiūrima. Taigi, baigdamas paskutiniu sakiniu pasakysiu, kad šias rekomendacijas parengė auditorių rūmai. Jeigu jums reikėtų spręsti klausimą, ar tvirtinti 2011 metų biudžetą, vykdym, biudžeto vykdymą, aš raginčiau parlamentarus iš tikrųjų pažiūrėti, ar buvo imtasi priemonių šiam trūkumam pašalinti ir jeigu nebuvo imtasi, aš siūlyčiau netvirtinti. Dėkoju, ponui Deklėkui. Gert Nansi turi galimybę pasisakyti dabar, jis yra Europos cheminių medžiagų agentūros direktorius. Jūs irgi turite skaidruolės PowerPoint formato, ar ne? Dešimt minučių jūsų pranešimų, prašom. Dank u wel, uh, voorzitter. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu angliškai. Ko gero, lengviau tai bus visiems. Aš parengiau pranešimą tais visais klausimais ir apie tai, kaip mūsų agentūroje ši problema sprendžiama kurie nežino. Norėčiau pasakyti, kad mes esame ta agentūra, kuri įgyvendina ES teisės aktus, kurie labai svarbus ir susiję su piliečiams teikiamomis paslaugomis. Mes įgyvendiname, kaip jau sakiau, keturių skirtingų lygių teisės aktus. Ryč pirmiausia, Ryč buvo priimta 2006 metais direktyva, aktyviai buvo diskutuota dėl jos parlamente ir galiausiai mes 2000. 2007 metais įsisteigėme birželio 1 dieną ir pradėjome veikti. 2008 veik, įsigaliojo ryč ir e, dabar veikiame pagal tas teisės taisyklės, kaip ir daugelis kitų agentūrų. E, tais, 2008 metais buvo patvirtos parlamento taisyklės, 9-aisiais įsigaliojo teisės aktai ir visai neseniai, dabar neseniai buvo primta biocidų uh, E, srities teisės aktai. Ir mes turime rūpintis tos direktyvos įgyvendinimu. Taip pat to praeitais metais buvo įgyvendinta. Sutikimo teikti informaciją direktyva. Kokios yra mūsų pagrindinės veiklos rytis? Rytis mes prižiūrime tų teisės aktų įgyvendinimą. Tai yra labai svarbus dalykai, mes be to daug informaciją skleidžiame visuomenėje apie šios teisės aktus. Mes esame paskelbę daugiau informacijos dėl chemikalų negu kas nors kitas apskritai daugiau pasaulyje. Mes surenkame e, mokslinius duomenys ir pateikiame juos kitoms pasaulio šalims. Mes taip pat e, platiname ir tuos principus, kurie buvo numatyti ryč direktyvoje Mes padedame pramonėms įmonėms, kon, kon, e, taip pat koordinuojame nacionalinių teisės aktų. E, nacionalinių teisės aktus mes taip pat manome, kad labai svarbus yra bendradarbiavimas tarp ES institucijų ir valstybių narių. Ir kyla klausimas, aišku, visada, ar moksliniai patarimai ir konsultacijos yra visada pakankamai nepriklausomi ir ar čia neiškyla kokiu nors interesų konfliktų. Taip dėja nutinka. Mes nesame skirtingi nuo kitų agentūrų, nuo medicinos ar maisto saugos agentūrų, kur iškyla tie patys klausimai ir kuris vaidina panašų vaidmenį kaip mes. Mes turime keturis strateginius tikslus būsimiems metams. Mūsų tikslas yra E, turėti aukštos kokybės duomenys susijusius su cheminių medžiagų gamyba. Būtina uh, užtikrinti tų produktų gerinimą. Mes taip pat turime uh, paskatinti, kad būtų tais duomenimis išmintingai naudojamasi, kad tuo naudotųsi visos suinteresuotos administracinės struktūros. Uh, Mes turėtume iki 2020 metų šiuo požiūriu pasiekti daug pažangos. Mes taip pat norime priimti mokslinius iššūkius. Mes esame pasirengę klausytis mokslininkų duodamų patarimų ir taip pat raginame visus interesuotus subjektus, e, tai galiojančius teisės aktus taikyti ir daryti tai efektyviai, kad būtų galima e, tą padaryti mažiausiais resursais. Svarbu kad pasižiūrėtumėte taip pat ir kaip atrodo mūsų organizacija. Mes ne patys skiriame savo narius, valdytojus skiria arba taryba, Europos komisija arba Europos parlamentas. Sekretoriatas e, yra vadovaujamas mano paties ir mm, paskui mūsų, mūsų tie eina smauksliai komitetai. Valstybės narės skiria tų komitetų narius E, rizikos vertinimo komitetas skiria valdybą socialinio, ekonominės, nacionalinio komiteto narių skiria irgi valdyba, informacijos keitimosi komiteto nariai yra irgi skirimi atitinkamai valdybos. Taigi, norint užtikrinti visų moralinį tvirtumą, tai tuomet e, čia daug klausimų nekyla, nes už tai yra atsakinga skirianti institucija. Labai svarbu, kalbant apie interesų konfliktą, yra štai kas. Mes norim, turime būti ta agentūra, kuri sprendimus priima nepriklausomai ir, ir objektyviai. Kitaip tariant, neturi būti jokių e, interesų konfliktų. Mes sudarome daugia disciplininės komandas, kurios tyria atskirus atvejus. Kitaip tariant, nebūna taip, kad vienas žmogus būtų atsakingas už vieno dosie nagrinėjimą, už vieno klausimo nagrinėjimą. Vyksta viešos konsultacijos ir tai tos konsultacijos labai plačios, mes taip pat pas, e, su visuomenė konsultuojamės, tai yra irgi labai svarbus aspektas. Na ir galiausiai visus tuos atvejus e, teikiame nuomoniai e, ar sprendimui priimti savo komitetams, kurie turi priimti sprendimą vienbalsiai arba priešingų atvejų bent didelę balsų daugumą. Visa tai remiantis, kaip jau sakiau, konsultacijomis su visuomenė. Mes remiame skaidrumo principais, Ir tai sprendimų priimimo protokolai yra visada vieši, suinteresuoti subjektai ir organizacijos, kurios e, dirba kaip stebėtojai, taip pat turi laikytis e, Elsenos kodeksu, kad būtų galima užtikrinti komitetų darbo principų tinkamą taikymą. Ir jie turi galimybę susipažinti su nekonfidencialiais sprendimais. Mūsų, kaip sakiau, politikas yra e, pagristas skaidrumu, informavimu ir bendrų taisyklių taikymu. Interesų konfliktų prevencijos politika, kaip jau buvo sakyta, e, mums yra labai svarbi. Pirmiausia, mes laikėmės 2007 metais labai paprastų taisyklių. E, ir tos taisyklės buvo priimtos jau agentūros darbo pradžioje. Mes turėjome jau tada pirmasias taisyklės, kurios padėjo užkirsti kelią interesų konfliktui. Kam iš pradžių, jau iš pat pradžių tai buvo reikalinga? O būtent dėl to, kad reglamente yra pasakyta, kad mes turime dirbti užtikrindami pasitikėjimą ir taip pat turime dirbti taip, kad mokslininkų bendruomenė ir visuomenė ir įvairūs suinteresuoti subjektai mus pasitikėtų. Būtent dėl to yra labai svarbu dirbti nepriklausomai. Teisės aktai mūsų taip pat reikalauja, kad kasmet skelbtume savo interesus e, valdybos nariai, vykdomieji direktoriai, komitetų nariai turi tokias deklaracijas užpildyti kasmet. E, darbuotojų interesų deklaracijos e, yra skelbiamos kasmet. Taip pat mes kiekvieno posėdžio metu tos interesų konfliktų deklaracijos turi būti patikrintos ir protokole, jeigu tokia interesų galimybė yra, tai turi būti įrašyta. Pavyzdžiui, kalbant apie biocidų produktus, tai buvo daroma ir lygiai taip pat taip yra numatyta ir visai eilė kitų atvejų. Mes turime, kaip jau sakiau, darbo tvarkos taisyklės, taikomas, kiek, taikomas valdybai ir komitetams, taip pat turime naują politiką susijusią su interesų konfliktu. Ir tai politika yra tikslesnė ir aiškesnė, nes žinome, kad mūsų agentūra patiria didesnę riziką negu kitos galbūt. Taigi kokia yra ta naujoji politika? Svarbiausia atsakomybė yra aiškiai apibriešta, numatytos procedūros, siekiant išsiaiškinti, kur gali iškilti interesų konfliktas. Ir mes taip pat esame e, sudarę e, interesų konfliktų sprendimo komitetą. Specialusis e, auditorumų pranešimas, kai buvo pereinama, auditas e, buvo atliktas, kai buvo pereinama nuo paprastesnės sistemos prie sudėtingesnės. E, nebuvo įvertinta tik tai audito rūmų, koks yra turinys, kaip vyksta įgyvendinamas. Nes tuo metu, kaip jau sakiau, tos naujos taisyklės ta tik buvo dėgiamas. Taigi, ką audito rūmai pasakė apie mūsų sistemą? Ogi e, Tai ir reikia sakyti, kad tai, kas buvo pasakyta, yra taikytina senajai sistemai, o ne naujajai. Ir mes norėtume, kad auditorumai atkreiptų dėmesį į tą mūsų dabar įdėktą naują sistemą, kuri ir labai stipriai patobulinta. Ir norėčiau, kad tą žinotų ir čia susirinkę posėdžio dalyviai. Naujojoje sistemoje. Dabar tie, tie visi dalykai, kurie minami auditorumų pastabose, jau yra įdėkti ir veikia praktikoje. Be kito ko yra sudaryta e, ir vidaus audito tarnyba. E, mūsų mes e, tikriname iki, per ir po e, visus sprendimų prieimimo priimtus sprendimus. Ir kitaip tariant, mes nebesiremėme tik deklaracijomis. Mes taip pat turime sudarę ir tam tikrus tinkamumo kriterijus. Um, Valdybos nariams tie tinkamumo kriterijai yra paskelbti, komiteto nariams taip pat yra taikomi šie kriterijai. Kai narius skiria kitos institucijos, mes savo taisyklės duodam tai skiriančiai institucijai, kad ji galėtų prisitaikyti tuos pačius tinkamumo kriterijus, kai skiria žmogų dirbti mūsų agentūroje. Interesų konfliktų tikrinimas yra taip pat įtrauktas ir į e, valdytojų skirimo procedūrą. Tai yra naujas dalykas, veikiantis nuo 2011 metų. Taip pat yra numatytas vadinama, vadinamoji stebėsenos procedūra, kai samdomi valdytojai, jie turi irgi užpildyti interesų deklaraciją dar prieš pradėdami dirbti. Na, o darbo metu irgi turime e, interesų e, deklaracijas irgi, kurios yra vadinamosios ad hoc ir kitokios deklaracijos. Mes galime visada patikrinti, kokių interesų turi žmonės ir galime su žmonėm padiskutuoti ir tuo būdu įsitikinti, ar tas interesų e, konfliktas yra atliktas, e, interesų konflikto deklaravimas yra atliktas teisingai ir kokią įtaką tai gali turėti apskritai. Mes taip pat e, tikriname interesų deklaracijas prieš pasirašant konkrečius, prieš mes sprendimą dėl atskirų atvejų ir juos pasirašant. Mes taip pat turime švelninančių priemonių sąrašą, kurias pritaikome, kad tai yra reikalinga. Ir mes e, galėsime pasakyti, kad tai apima e, mūsų pastarųjų penkių metų laikotarpį. Tos taisyklės galima pasižiūrėti į teisinį atstovavimą, e, užimtumą ir, ir, ir konsultacinę tam tikrą veiklą kitas, visą tai būtina deklaruoti. Deklaruoti būtina taip pat ir priklausimą atskiroms asociacijoms ar kitoms organizacijoms. Paskui, kai jau asmo įdarbinamas ir vyksta kita procedūra, kur yra detalesnė ir kiekvienas asmuo turi e, prieš pereidamas dirbti kitas pareigas irgi užpildyti naują interesų deklaraciją. Tai yra tos taisyklės, kurios, buvo, kurios yra taikomas kiekvienam žmogui, kuris norėtų dirbti pareigose susijusiuose su mūsų darbu, su mūsų institucija. Išorės ekspertai nėra mūsų darbuotojai, bet jiems irgi taikomus tam tikros taisyklės. Na ir galiausiai visos, visos analizės rodo, kad mes esame tikrai labai jautri organizacija ir interesų konflikto galimybė mūsų agentūroje yra tikrai nemaža. Todėl priemonės reikalingos pačios stipriausios. Mes taikome labai aukštus standartus, kad būtų galima išvengti interesų konfliktų, kaip EMA, EFSA ir kitos agentūros. Ir norėčiau pasakyti, kad tie standartai yra kokius 200 procentų griežtesni negu Europos komisijos. E, proporcionalumas taip pat yra svarbus dalykas, sakant atskiras procedūras. Mes turime tas procedūras e, parengę labai detaliai, jomis galime remtis ir taip pat turime ir teisininkų, kurie gali mums patarti, kaip geriausia išvengti potencialių interesų konfliktų. Mūsų agentūra nebuvo apkaltinta jokiais skandalais ir manyčiau, kad taip turėtų likti ir toliau, bet jeigu taip atsitiktų veikia sistema, kuri galėtų iš karto suveikti ir užkirsti kelią tam interesų konfliktui. Agentūrų tinklas galėtų ko gero parengti ir naujus standartus, kurie būtų taikomi visoms ES institucijoms. Na, bet mes turime tas gairias, kurios numato vienodas taisyklės, panašias taisyklės decentralizuotoms agentūroms. Europos komisija prie jų dirba jas tobulindama. Ačiū. Dėkui, pereiname dabar į mokslo pasaulį. E, profesorius e, Demke. Dirbate Maastrichte ir būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie šią temą. Na, Kai kalbama apie viešųjų paslaugų vystimasi valstybėse narėse, tai esu prisidėjęs prie pasirengimo pirmininkavimui. Jau septynis metus dirbu konsultantų šitoje srityje ir esu surinkęs nemažai įdomių e, duomenų, bet pasistengsiu apsiriboti ir per nelik toli nesileisti savo pasisakymę. E, pirmasis klausimas būtų skirtas jums. E, kaip galvojate, ar e, viešuose paslaugose, privačiame sektoriuje ir kitur, ar lengva yra pamatuoti, ar gyvename etinėme pasaulyje. Labai sunku tai pamatuoti, negu kad tokius dalykus kaip uh, seksualinis priekabiavimas, ar tinkamas išteklių naudojimas ir taip toliau. E, kai kalbam apie etinį elgesį, tai sunkiai išmatuojama. Nėra duomenų argumentuoti, kad kyla vis daugiau problemų etikos srityje. Tačiau yra pakankamai duomenų, kad mes gyvename pasaulyje, kur iškyla didesnė interesų konfliktų rizika. Ir žinoma, finansų krizė prie to prisidėjo, e, nusitrina riba tarp viešojo privataus sektoriaus, vis daugiau viešojo ir privataus sektoriaus partnerysčių, yra tendencija judėti tarp politikos pasaulio ir privataus ir viešo sektoriaus ir tai sukuria daugiau interesų konfliktų. Matome, kad žmonės dirba pusę etato, e, įsidarbina trumpam laikui ir tai, žinoma, E, atveria didesnės galimybės e, interesų konfliktui, bet pagalvokite taip pat ir apie tuos, kurie išeina iš darbo ir bando įsidarbinti kitur. Taigi, mes, e, kalbant apie interesų konfliktus, matome ne tik tai tam tikrą požiūrio pasikeitimą į kritinę pusę, bet taip pat matome ir e, daugiau taisyklių, daugiau detalių, e, aukštesnių standartų. Daug dažniau kalbame apie e, įvairius dalykus, sakydami, kad jie nėra etiški. Mes įvedame vis daugiau registrų, atskleidimų, reikalavimų, skaidrumo reikalavimų ir vis daugiau kūrėme įvairių komitetų. Taigi, kalbame apie taisyklės. Atrodo, kad e, kai kurios e, Europos rytų ir e, vidurio šalys turi daugiau taisyklių negu kad šiaurės kraštai reglamentuojančių interesų konfliktus. E, ir taip pat e, galime sakyti, kad bankai, vykdomoji valdžia, teismai yra labiau reglamentuojami negu kad parlamentai. Taip pat galime sakyti, kad kai kurios veiklos rytys e, yra labiau reglamentuojamos lyginant su kitomis. Ko trūksta yra reglamentavimas to, kas atsitinka išėjus iš darbo. Dauguma valstybių narių dabar sako, ne, daugiau taisyklių mums nebereikia, mums reikia geresnės stebėsenos, geresnio valdymo, geresnio institucionalizavimo ir įgyvendinimo. Bet viso to trūksta, kai kalbame apie tai, kas atsitinka žmogui keičiant darbą. E, jau čia buvo minėta keletas atvejų ir e, dauguma iš jų buvo susiję su pereimu iš e, viešojo sektoriaus į privatų sektorių. Tai yra problema, kurioje reglamentavimo kol kas trūksta. Kalbant apie tų taisyklių veiksmingumą. Žinoma, jeigu turite gražias taisyklės, tai nieko dar nesako apie jų veiksmingumą. E, net galite sakyti, kad jeigu bus daugiau taisyklių, tai didesnė ir grėsmė, kad jūs bus laužomas, e, kad e, pasitikėjimas dėl labai detalių taisyklių nekyla, o mažėja. E, jūs e, tiesą sakant galite netgi teikti, kad tos šalis, kurių e, taisyklės yra detaliausias, taip pat pasižymė ir didžiausi korupcijos lygių. Bet tai reiškia tik vieną, kad taisyklės yra tik vienas svarbus instrumentas kovojant su interesų konfliktais ir kitokiu neetišku uh, elgesiu. Taigi, vienų taisyklių nepakanka. Dar du dalykai. Apskritai galima pasakyti, kad e, kol kas yra didelis skirtumas tarp gražaus kalbėjimo ir e, konkretaus veikimo. E, spaudoje labai daug ir garsiai kalbama apie interesų konfliktus, bet kai kalbame apie įgyvendimą, stebėseną, tam skiriama daug mažiau dėmesio. Ir todėl, kreipdamasis į kolegas, aš pasakyčiau, kad e, svarbiausia dėmesį turime sutelkti į tai, kaip geriau stebėti, kaip geriau gyvendinti. Ypatingai turiu galvoje registrus. Man neteko užtikti e, ne vienos geros studijos apie tai, kaip veikia etikos komitetai. Dėl registrų taip, bet dėl etikos komitetų skaidrumo lieka dar daug klausimų. Taigi, e, kitas dalykas yra etikos institucionalizavimas. Na ir dar vienas dalykas, tai vis dar tebe išliekantis skirtumas tarp teorijos ir praktikos. Kai kalbame apie etiką ir konfliktų interesus, tai e, susidaro įspūdis, kad čia kalbame apie baisiausiai sudėtingas filosofijas, Emanuelį Kantą, tarsi tai būtų kažkas ypatingai, ypatingai sudėtinga. Ir žmonės, kurie priima sprendimus, uh, nesugeba tų sudėtingų etikos e, dalykų išspręsti ir todėl e, nenoriai imasi sprendimų. O svarbiausias dalykas čia būtų aktyvi etinė lyderystė, bet jeigu jūs kreipiatės į lyderius, į vadovus, e, jeigu paklausite juos apie etiką, tai E, gausite atsakymą, kad daugumoje atveju būtent etikos ir trūksta. Praktikoje labai dažnai paaiškėja, kad e, lyderiai neturi laiko užsiimti sudėtingais interesų konfliktų reikalais. Mes e, žinome, kad priimdami žmonės, jie turi labai griežtai laikytis interesų konfliktų vengimo taisyklių. Bet e, tikrovėje labai retai e, interesų konfliktų argumentacija yra naudojama skiriant e, vadovus. Tai kai kalbame apie interesų konfliktų uh, praktinį elementą interesų konflikto institucionalizavimą, šito elemento labai dažnai nėra, jo vis dar trūksta. Ir nacionalinių lygmenių ypatingai mums reikia geresnio stebėjimo, įgyvendinimo ir institucionalizavimo. Dėkoju. O dabar e, pasisakys Marija Terneiro, Europos komisijos generalinis sekretorius. Dėkoju ir aš e, trumpai pabandysiu pasakyti, tiek daug dalykų jau buvo išdėstyta, kad mano e, pasisakymė apsiribosiu vien tik tai tam tikrą informaciją, ką mes ketinam veikti agentūrų srityje. Priežasis, kodėl aš čia yra ne ta, kad aš esu pagrindinis asmo komisijoje, kuris atsako už interesų konfliktą, kaip ten bebūtų ir būtent ankstesnėme raunde apie tai ir buvo kalbėta. E, priežastis yra ta, kad aš atsakau už agentūras. Jūs turbūt žinote, kad pereitais metais po kelių metų dėrybų parlamentas, komisija ir taryba e, apsisprendė dėl bendro požiūrio į agentūras. Ir e, tame bendrajame požiūryje buvo atsižvelgta ir interesų konfliktų problema. E, konkrečiai, kai kalbama apie valdymo tarybų, mokslinių komitetų narių ir taip pat apeliacijos e, bei agentūrų direktorių postus. E, mes e, pareikalavome, kad tie dalykai būtų sprendžiami ir kad padėtis būtų pagerinta. Ir remdamėsi tuo mes buvome uh, įgalioti parengti tam tikrą gairių planą tam bendram požiūrį gyvendinti, tokį jį ir parengėme e, gruodžio mėnesį ir ten numatėme konkrečius veiksmus ir šiems metams e, vienas iš penkių numatytų interesų yra būtent veikla interesų konfliktos rytyje. Tad tame gairių e, plane mes labai aiškiai pasakėme, kad pačias agentūras visų pirma turėtų spręsti interesų konfliktų klausimus ir mes tikimės, kad visos agentūros e, per šiuos metus e, suformuos ir e, įgyvendins labai aiškę politiką interesų konfliktų srityje, kad jie keisis tarpusavio patirtimi, Kiek žinome, taip agentūros ir elgesi, daug darbo jau yra nuveikta. Ir mes taip pat konkrečiai e, pareikalavome, kad jie peržiūrėtų atrankos procedūras, kuomet atrenkami mokslininkų komitetų nariai. Nes, kalbant apie interesų konfliktą, būtent tai buvo viena iš silpnesnių vietų. Komisija iki pereitų metų pabaigos taip pat parengė gairias dėl interesų konfliktų prevencijos ir valdymo. E, tam tikrai asmenų grupiai agentūrose ir, žinoma, procesas tik tai prasideda, diskutuojame su agentūromis, renkame e, renkame informaciją apie dabartinę praktiką, kad e, susidarytume bendrą vaizdą ir matome, kad jau daug yra padaryta ir konkrečiai po audito rūmų ataskaitų, daug padaryta iš agentūrų pusės ir mes e, dirbame glaudžiai bendradarbiaudami, nes tos gairės turi būti tokios, kurias būtų įmanoma įgyvendinti ir kurios e, galėtų pasiteisinti agentūrose ir atneštų tų rezultatų, kurių norime, kad tai būtų reali politika interesų konfliktų srityje visose agentūrose. Žiūrėdami į audito rūmų ataskaitą, mes e, jau matome, kad labai aiškiai reikia atsižvelgti į kai kuriuos pagrindinius teiginius. Pavyzdžiui, kad e, formuojant interesų konfliktų politiką ir procedūras reikia remtis rizikos įvertinimu. E, žinoma, rizikos lygiai skirtingose agentūrose skiriasi ir mūsų gairėse mes taip pat turime į tai atsižvelgti, turime pažiūrėti, ar agentūra užsieima moksliniais įvertinimais, ar tik tai, taip sakant, keičiasi informacija ir užsieima jos klaida. E, taigi skirtingos agentūros kartais e, padeda komisijai priiminėti sprendimus, e, taigi e, tos agentūros yra skirtingos, tai yra labai svarbu. Auditorumai taip pat kalba apie sisteminį interesų konflikto stebėjimą. Žinoma, tai turėtų būti vienas iš tos sistemos ramščių. Taip pat auditorumai reikalauja didesnio skaidrumo. Mes pripažįstame, kad tai nėra vienas pakankamas elementas kaip toks, bet yra svarbus elementas visame procese. Ir kaip jau matėme iš šios dienos diskusijos, yra labai svarbu turėti realias priemonės stebėti, kaip tos taisyklės yra įgyvendinamas ir tai turi būti taip pat ir gairių dalis. E, mes Taip pat e, galvojame apie, apie tai, kad tos taisyklės e, leistų taip pat sieti viešąjį ir, ir privatų sektorių ir ta sistema turėtų būti praktiškai gyvendinama ir leisti agentūroms e, pasitelkti aukščiausio lygio ekspertus, e, kurių jiems reikia. Tad e, mums reikia tokios sistemas, e, kuri e, leistų garantuoti, kad nebus kvestionuojami priimami sprendimai, sakant, kad jie yra nešališki ar neobjektyvus. Bet čia reikia jautrios pusiausvėros. Taigi e, šitas procesas tik yra pradžioje, bet aš galiu pažadėti, kad šiais metais mes norės, e, norime pasiekti tam tikro nuoseklaus požiūrio ir e, tada galėsime jau e, agentūrams rekomenduoti to požiūrio laikytis. Dėkoju, kas norėtų paklausyti, dabar steiksiu žodį mūsų pranešėjui. The... Pono Deklek, e, pranešimo aš prisiminiau garsų į latinišką posakį, kas leidžiama Uh, e, Jupiteriu neleidžiama jaučiu, kitaip sakant, kas leidžiama išrinktiesiems, nebūtinai leidžiama paprastiems žmonėms. Ir nesvarbu, mes kalbame apie rūkimo politiką ar kažkokią kitokią politiką. Panašu, kad uh, Europos parlamentas laikosi šitos nuostatos. Ir tai labai rimtas pastebėjimas, kurio negalime ignoruoti. Mes turėtumėm iš tikrųjų į save žvelgti nemažiau kritiškai negu į likusius. Taigi, pirmiausiai, porą klausimų, ponė Demke. Jūs sakėte, kad e, be nesvarbiausi dalykai dabar būtų įgyvendinimas, stebėsena, vykdymo užtikrinimas. Uh, Kas turėtų būti atsakingas už visą tai? Ar tai turėtų daryti pati agentūra iš vidaus, ar tai turėtų būti išorinė priežiūra? Ir taip pat e, ne vienas kolega šį rytą kėlė sankcijų, kažkokių nuobaudų problemą. Ar tai turėtų būti neatsiejama stebėjimo dalis? stebėsinos dalis. Toliau kitas klausimas būtų apie etišką vadovavimą. Ar galėtumėte šiek tiek e, pakomentuoti, ką tai reiškia praktikoje? Ar tai būtų savo pavyzdžių rodomas, pavyz, savo, pavyzdžių, savo pavyzdžių įkvėpintis vadovavimas, ar kažkokios tai griežtesnės priemonės užtikrinant, kad būtų laikomasi etinių principų. Gal šiek tiek galėtumėte išsameu pakomentuoti ir paaiškinti, ar tai yra kas nors tokio, ką mes turėtumėm taip pat pamėginti įtraukti į taisyklės. Kągi, ačiū turiu, ponė Resler. Ačiū. Aš supratau, kad e, problema dažnai ir būna e, būtent etiško vadovavimo, etiško lyderio problema. Jo nebuvimas. Asmo, kuris, atrodo, atsakingas. Tiesiog nesugeba pademonstruoti lyderio savybių. Turėtumėm turbūt įsigilinti į kritiką, kurią teikia visuomenė arba nevyriausybinės organizacijos, bet kartais ir šita kritika nuskamba truputėlį veidmainiškai. Pane Dekler. Aš nemanau, kad uh, lobistai visais atvejais turėtų būti traktuojami vienodai, neturėtumėm kalbėti apie gerą ir blogą lobizmą ar panašiai, arba nežinau, ar, ar, ar turėtumėm kritikuoti kolegas, kurie, pavyzdžiui, tuo pačiu dirba nevyriausybinio organizacijų valdybose, galbūt net gauna atlyginimus, bet susilaiko, kada balsuojama dėl dalykų, kurie gali sukelti interesų konfliktą. E, kai mes kalbėjome apie parlamento e, etikos kodeksą, vėlgi E, reikia konstatuoti, kad mes dar nepasiekėme keliamų uždavinių, tačiau bent jau esame teisingame kelyje, nes pasirodžius šitam kodeksui padėtis šiek tiek pagerėjo. Kita vertus, galiu pasakyti, kad e, parlamentarai vėlgi nėra vienalytė masė. Mes esame renkami, mes esame, mes asuojame įvairų elektoratą ir be abejo, elektoratas turi turėti teisę gauti kažkokį tai grįžtamą į ryšį, sužinot su mūsų, supažinti su mūsų pozicija ir dažnai, kai lobistai mus kreipiasi, mes turbūt turėtume taip pat konsultuoti su savo elektoratu, ar jie norėtų vienokio ar kitokio sprendimo. Toliau, su pastabos dėl taisyklių buvo teisingos ir aš sutinku teiginiu, kad turbūt e, daugelio atveju taisyklių pakanka, svarbiausia yra užtikrinti, kad jų būtų laikomasi. Nes panašu, kad vėlgi taikomi dviejopi standartai. Kaip gali būti, kad e, du skirtingus dalykus galima spręsti vienodai? Kalbant apie vykdymo užtikrinimą, e, manau, kad reikalingas tam tikras aparatas, tam tikra institucija. Kaip konkrečiai tai galima padaryti, turbūt reikėtų panagrinėti giliau. Kalbant apie agentūrą, aš manau, kad tai, kas buvo pasakyta, iš tikrųjų buvo labai svarbu. E, būtų buvę nuostabu, jeigu tokia tvarka, toks mechanizmas, kokius minėjote, būtų sukurtas nuo pat pradžių, daug anksčiau. Kaip galima pasiekti, kad e, šitokie mechanizmai veiktų, kad e, pramonės atstovai vėlgi vadovautųsi tais pačiais skaidrumo principais ir užtikrintų tą skaidrumą. Be abejo, vėlgi, teisės aktuose kartais gal ir e, viskas teisingai yra įteisinama, tačiau kaip užtikrinti, kad išorinis pasaulis pasitikėtų, kaip būtų galima, pavyzdžiui, pritraukti specialistus iš pramonės šakos, tam tikros, dirbti agentūrose, kita vertus, nesukuriant arba apsaugant jūs nuo interesų konflikto. Rubik, noriu, ačiū, noriu padėkoti pon Dekler, kad jis mane pavadino, paminėjo konkrečiai mano pavardę, kadangi politikoje iš tikrai yra mm, naudinga, kada jo pavardė nuskamba. Taigi aš noriu Jums padėkoti už tai, kad paminėjote mane ir kad turime progą aptarti dabar, kas leisna, kas ne. Uh, faktiškai mano pavadė reiškia kalbį ir taip aš iš tikrųjų prisidedu prie tam tikrų procesų formavimo. Aš suprantu, kad e, aš esu tam tikrame komitete, kur konkrečiai Austrijos, komer, Austrijos prekybos e, rūmuose, tai yra e, visuomeninė organizacija, Ir natūralu, kad aš turiu tam tikrų interesų. Taigi ačiū, kad paminėjote mane konkrečiai, tačiau kita vertus. E, Friends of the Earth organizacija, Žemės draugų organizacija, irgi yra plataus masto lobistai ir aktyvistai. Jūs turite 24 darbuotojus e, dirbančius Briuselėje, taigi galima būtų kelti klausimą, kaip dėl jūsų organizacijos, kaip, kokie yra jūsų interesai. E, kodėl mes negalime rasti jų finansinių interesų internete, kodėl nematome, iš kokių finansavimo šaltinių jų veikla yra padengiama. Ar e, galima gauti tą informaciją? Aš manau, kad e, Žemės draugai, e, organizacija, kuri E, įsikūrusių Briuselėje, taip pat finansuoja ir kitas lobisnės grupės. Jūsų veikla iš tikrųjų labai platus masto, labai platus lobistų tinklas, taigi aš norėčiau užduoti klausimą, kaip dėl jūsų pačių, kur mes galime rasti, pavyzdžiui, tą informaciją apie jūs, kaip dėl jūsų skaidrumo ir kaip jūs ketinate gerinti savo įvaizdį ateityje. Na tiesąkant, e, čia jau nebe stalo tenisas, o tikros teniso varžybos. Be abejo, visai teisėta turbūt, kad, kad e, kompanijos turi interesų ir bando juos ginti e, nuo politikų interesų, bet be abejo, politikų darbas, politikų uždavinys yra šiuos interesus performuluoti ir paversti visuomeniai naudingą veiklą. E, patys politikai negali tiesiog dirbti turtingų, sluok, turingų sluoksnių e, verslo interesų naudai. Be abejo, ne visos bendrovės turi būti vertinamos vienodai ir Vis dėlto noriu pasakyti, kad atskiri e, finansų interesai, finansų interesų grupės šiame parlamente yra daug labiau, daug tvirčiau reprezentuojamas atstovavimas negu kad, e, sakysime, nevyriausybinės organizacijos ir panašiai. Tai sukuria tam tikrą disbalansą ir be abejo dėl to kažką reikėtų daryti. Šiaip mano klausimas būtų nukreiptas e, e, Alta EU organizacijos atstovui ir taip pat e, e, chemikalų agentūros atstovui. E, E, jūs keltė tą klausimą, kaip nustatyti, kad yra interesų konfliktas. Taigi, kaip tai daroma praktiškai agentūroje, kadangi parlamento atveju, sakysim, kada panagrinėjame mūsų elgesio kodeksą, čia matyti, kad įsiveliame į naują interesų konfliktą, kadangi mes galime vien kitus prižiūrėti, mes galime stebėti, ar mūsų kolegos e, neįsivėlė kokios interesų konfliktą, tačiau e, tai vėlgi kelia tam tikrą interesų konfliktą mums patiems. Aš manau, kad reikėtų išorinės organizacijos, kuri galėtų prižiūrėti visą šitą veiklą. Be to, tema pati yra labai e, sudėtinga, sakyčiau, savočkoje šešėlinėje sutemų zonoje ir labai sunku rasti aiškius ir nedviprasmiškus atsakymus. E, E, kalbant apie chemikalų agentūrą, pavyzdžiui, vėlgi, kokios sankcijos yra numatytos, jeigu yra pažeidžiamas interesų konfliktas. E, taip pat e, LTU agentūros atstovą norėčiau paklausti, kaip jūs vertintumėt parlamentą ir kokios čia galėtų būti taikomas sankcijos, jeigu jų nepakanka. Kągi, jums liko 10 minučių ir dabar galėtume turbūt truputėlį pamėginti atsakyti E, į tos iškeltus klausimus, tai yra kaip, e, sakykime, išlaikyti nepriklausomybę agentūrose dirbantiems žmonėms, kurie anksčiau buvo susijęs su pramonės sektoriumi ir panašiai ir panašiai. E, dėkui, pirmininkė. Kaip nustatomas interesų konfliktas? Mes tikriname deklaracijas, sutikriname su gyvenimo aprašymu kuris yra pateikiamas. Žinoma, reikia atsižvelgti taip pat ir į tai, kad egzistuoja duomenų apsaugos taisyklės. Jūs e, tikrindami tai, kas surašyta interesų deklaracijoje, tų taisyklių negalite laužyti. Jeigu iškyla abejonių, turime e, e, specialų komitetą, kur dirba ekspertai, tad galime čia veikti. Dabar sankcijos. Jos egzistuoja personalui, e, kaip ir visose kitose ES institucijose, yra dis, da, e, disciplininės sankcijos ir rimtais atvejais mes jas taikome e, nariams. E, mes galime taikyti nuobaudą e, ir sustabdyti jų narystę, jeigu jie kažkokio intereso nėra deklaravę. Tad jiems tenka tada į skiriančiąją instituciją e, kreiptis e, ir tada jau mes žiūrime, ar tinkamai veikiame užtikrindami, kad tas narys iš naujo nebūtų paskirtas ar kad jo įgaliojimai būtų nutraukti, jeigu e, interesų konflikto taisyklės rimtai pažeidžiamas. Jeigu mes matome, kad jis kažko nedeklaruoja, tai gal tai nėra toks e, ženklus pažeidimas. Tada sprendžiame šitą ir pirmininkas e, dvišalių pagrindų išsprendžia tą problemą, tai čia yra skirtingi lygmenys. Dabar e, kaip e, palaikome santykius su pramonės ekspertais, e, kurie mums dirba, mes reikalaujame, kad prieš pasirašant e, darbo sutartį iš anksto būtų užpildyta interesų deklaracija, taip pat yra ir tinkamumo kriterijai, e, kurie, kurie numato, kad jeigu interesų konfliktas e, pasirodytų esas per dažnas, tada mes tokio žmogaus neįdarbiname. E, kitais atvejais mes e, užtikriname, kad tas asmo nedirbtų e, tose srityse, kurios susijusios su jo ankstesniu darbu. Kartais žmogus yra tiesiog komandiruojamas mums iš pramonės e, dirbti kuriam laikui e, ir mes čia tada stengiamės taikyti proporcingumo taisyklę, dabar mes turime teisininkų, kurie specializuojasi tuose reikaluose ir kurie mane tiesiogiai konsultuoja visais tais klausimais. Dabar profesorius Demke, pranešėjas jums uždavė klausimą ir kiti. Na, pradėsiu iš toliau. Visi nekenčiame biurokratijos, norime ją sumažinti ir e, dabar, kai kalbame, koks yra ryšys tarp mūsų bandymo sumažinti administracinę naštą ir biurokratiją ir raginimo turėti kuo daugiau taisyklių. Uh, reglamentuojančių interesų konfliktą. Žinoma, kad čia yra prieštaravimas. Prieš keletą metų mes kre... klausėme valstybių narių, e, ar e, jos nesibaimina, kad dabar Europoje sklinda tokia etikos biurokratija, vis e, daugiau etikos kodeksų rašoma, komitetų steigiama. Ir atsakymas buvo, kad e, nors biurokratija šiek tiek padidėjo, bet saliginai tai buvo mažas padidėjimas. E, aš e, manau, kad jeigu tikrai norime interesų konflikto politiką padaryti veiksmingesnę, mums tam tikros biurokratijos reikia. Gal kitaip tai pavadinkime ir tada galėsime uh, laikyti tai priimtinų dalykų. Tad e, daug žalos tai tikrai nepadarytų ir nebūtų taip pat ir prieštaravimo mm, mūsų kitam tikslui, tai yra mm, biurokratijos mažinimui. Dabar dėl registrų ir jų įgyvenimo. Europoje daug įvairių sistemų yra informacijos atskleidimo reikalavimai, kurie yra laisvanoriški, daugiausia Skandinavijoje yra privalomi atsk informacijos atskleidimo reikalavimai ir taip pat yra ir notifikavimo reikalavimai. Paskui e, galite vėl turėti didžiulį spektrą, kiek detaliai reikia tą informaciją atskleisti. Ir čia vėlgi Rumunijoje, pavyzdžiui, reikalaujama pateikti visą informaciją labai smulkmeniškai apie jūs, apie jūsų šeimą, apie jūsų žmoną ir taip toliau. Kitur tokių reikalavimų mažiau. Paskui, žinoma, klausimas, kas valdo ir kas stebi tuos registrus. Ir e, žvelgiant iš administracinės veiklos praktikos, tai yra labai e, didelių iššūkių kelianti veikla. Jums reikia tinkamų žmonių, pasišventusių žmonių, sugebančių tą e, dalyką padaryti. Kol kas tokių žmonių nėra pakankamai. Na ir viena iš pasiekmių yra ta, kad dauguma institucijų, ypatingai parlamentų, stebi patys save. E, vidinė stebėsena taiko ir patirtis rodo, kad tai neveikia savistaba neveikia. Ir beje, atsižvelgiant į visuomenės reikalavimus, e, žiniasklaidos aktyvumą rodo, kad tai neveikia. Vadinasi, reikia daugiau nepriklausomos stebėsenos. Bet vėlgi, e, tai labai dažnai yra sudėtinga, ypatingai priklausomai nuo to, apie kokią agentūrą kalbame, sunku kartais išorės ekspertui atskleisti tam tikrą informaciją. Taigi nepriklausomas stebėjimas yra efektyvesnis negu kad savi stebėjimas, savistaba. Dėkoju, kreipiuosi į Polą Deklerką, girdėjote klausimų. Ponas Rubikas, pavyzdžiui, kalbėjo gana kritiškai apie organizaciją Friends of the Earth. Aš e, nenustebau, kad sulaukiau klausimų ir pats, pradedant nuo ponios Greslė pastabų. Aš e, labai aiškiai sakiau, kad e, interesų konfliktas atsiranda, jeigu potencialus interesų konfliktas atsiranda, jeigu uh, Europos parlamento narys dirba kažkokiai kitai organizacijai arba pramoniai. Tad jeigu jūs kaip parlamentarė dirbate kažkokioje organizacijoje, tai aš tai matau kaip potencialų interesų konfliktą, taip pat ir pono Riubiko minėtą atvejį čia priskirčiau. Aišku, kad ponas e, Rubikas ir e, Alter EU organizacija laikosi skirtingų nuomonių. E, mes sakome, kad jūs dirbate organizacijoje, kuri lob, užsima lobizmu Bruselėje. ES kasdieną priiminėja sprendimus, kurie tikriausiai finansiškai yra labai svarbus toms organizacijoms, kurioms jūs dirbate. Mes galvojame, kad jeigu jūs esate parlamento narys, įtakingas narys ir turite tokį pašalinį darbą, tai yra interesų konfliktas. Jūs esate buvęs kritikuotas dėl to prieš keletą metų, tai nenauja, nenauja problema. Dabar parlamentas priėmė naują etikos kodeksą ir nieko neįvyko. Tad e, e reiškia, kad jeigu parlamentas ir priima naują e, Elgesio kodeksą, bet nieko neveikia, bet nieko nesinka, tai reiškia, kad jisai neveikia. Dabar dėl informacijos apie mus, mūsų tinklapyje galite daug informacijos rasti, mes esame užsiregistravę. Europos skaidrumo registrė, kur pateikėme daug informacijos apie Friends of the Earth lobistų veiklą, pateikėme jų uh, sąrašą, pateikėme, kiek lobiavimo veiklai skiriame lėšų, e, mūsų finansų šaltinius taip pat galite rasti ar tai viešosios, e, viešieji šaltiniai, privatus donorai, ar e, kokios kitos lėšos, visa ta informacija prieinama. Jūs klausite apie mano asmeninės finansinius interesus ar šaltinius. E, mielai pasakyčiau, iš kur aš gaunu pinigus, e, bet manau, kad yra e, esminis skirtumas tarp manęs dirbančio nevyriausybinėje organizacijoje ir jūsų, kuris esate rinktas parlamento narys ir užsiimate teisėkuros darbu, kuris yra įtakingas. Uh, Aš nesakau, kad jūs e, savo e, interesų deklaracijoje to nerašote, bet būdamas toje pozicijoje, kurioje jūs esate, jūs privalote vengti interesų konflikto. Dabar e, klausimas, ar sankcijų režimas parlamento elgesio kodeks yra pakankamas, mes taip negalvojame. Kai buvo diskutuojama dėl elgsenos kodekso. Mes sakėme, kad tos sankcijos, kurias numatytos, yra saliginai silpnos. Ten, pavyzdžiui, draudžiama uh, už pažeidimą parlamentarui gali būti porai savaičių atimtas balsavimo teisės, uh, o vėliau jis toliau gali elgtis taip kaip ir anksčiau. Aš suprantu, kad per trumpą laiką buvo sunku sutarti dėl stipresnių sankcijų, bet čia prelegentai kalbėjo apie būtinybę turėti efektyvesnės sankcijas ir tada aš manyčiau, kad ir parlamentas turėtų kelti tą kortelę aukščiau. Ponui Tenreiro, atrodo, tiesioginių klausimų nebuvo užduota, tai tada suteiksiu žodį ponui Gebrandį ir poniai Uh, Ajalai Sender baigiamosiams pastaboms. Dėkuoju, pirmininkė, tikiuosi greitai sugebėsime užbaigti šitą posėdį. Visų pirma, uh, politika kaip tokia susiduria su uh, amžina interesų konflikto problema, nes politika yra nekas kita kaip interesų raiška. Tad tai yra amžina problema. Aš manau, kad e, politikoje, kai kalbame apie interesų konfliktą, turime problemą tada, kada vienai par kitai pasireiškia jūsų asmeniniai interesai. Tai yra svarbiausia problema, su kuria susidurėme. Šį rytą išgirdau labai daug įdomių dalykų. Esu įsitikinęs, kad e, išorės stebėsena institucijų atžvilgių ir labai svarbi. Turime pagalvoti, kaip tai geriausiai užtikrinti. Klausydamasis ECA vykdančiojo direktoriaus supratau, kad e, Europos audito rūmų ataskaita kai kuriais atvejais jau yra pasenusi, mes ją gavome tik tai pereitų metų pabaigoje, bet jau vasarą matėme pirmąjį dokumento projektą. Tad man buvo labai e, svarbu išgirsti ne tik tai iš e, cheminių medžiagų agentūros, e, bet ir iš kitų e, agentūrų, kas yra nuveikta po to, kai e, auditorumai tą auditą atliko. Ne, kalbant e, apie tam tikrų agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tai žinoma, e, Rezultatai čia priklausys nuo to, kas įvyko po audito rūmo ataskaitos. Ir jeigu e, atskiros agentūros e, daro pažangą ir labai rimtai į tas problemas žiūri, tai aš nematau e, būtinybės vilkinti biudžeto vykdymo patvirtinimą. Galų galia tai yra pasitikėjimo reikalas. E, EFSA agentūros e, informacija apie tai, kad e, jie vieniems metams į savo mokslinius komitetus įsileidžia stebėtojus. Ta informacija man pasirodė labai svarbi, tai prisideda prie skaidrumo, jeigu leisime pažvelgti į tai, kas iš tikrųjų agentūroje vyksta, tai iš tikrųjų tai gali daug geriau įtakoti visą procesą, negu kad kokios nors naujos taisyklės. Uh, minutes, leave... Ačiū. Nes vertėjai jau tuoj išeis. Išeis be 21. Kągi, aš noriu pasakyti, kad puikus lobizmo pavyzdys buvo tas atvejis, kurį paminėjo Mons de Klerk, kada jisai paragino mus balsuoti vienaip ar kitaip, e, jeigu tam tikra agentūra neatitiks vienu ar kitų kriterijų. Be abejo, tai yra irgi susijęs su lobizmu ir čia tiesiog turime gyvą pavyzdį, gero ar be, blogo, bet lobizmo. E, pone, kas yra? E, aš noriu pasakyti, kad kada mes siekiame mažinti viešo administravimo e, tarnautojų kiekį, e, Be kita ko buvo nuspręsta, kad reikia piliečiams suteikti tam tikras garantijas, nepriklausomai nuo to, ar e, kritikuojama, kad turim per daug biurokratijos ar ne. E, yra tam tikri dalykai, kur mm, biurokratija nėra vien tik tai neigiamas dalykas. Šiaip ar taip. E, jeigu mes tiesiog karpome biurokratiją, kas iš viso to išlošia? E, pirmiausia, teisininkų sluoksnis. Tuo tarpu piliečiai ne visada mato apčiopiamas naudos. E, esame tam tikrų aspektų, kurie labai svarbus, norint užtikrinti kontrolę iš abiejų pusių, tačiau čia irgi yra interesų konflikto. Na ir aš manau, kad aš esu E, pakankamai suaugusi, kad e, iš tikrųjų drįšiau pasakyti, jog e, užtenka jau dabar žaisti tą tenisą, kamuoliuko permetėjimą iš vienos aikštelės pusės į kitą, kurį, kurį įsivėlė kai kurie žmonės. Aš manau, kad E, mes dabar per keltą metų turime įrodyti, jog sugebėsime laikytis tų nuostatų, kurios buvo nustatytos, išpilti keliamus reikalavimus ir panašiai, nes jeigu ne, tai prieš mus atsigręš spauda, nuskambės skandalai. Politikoje dirbdami mes be abejo turime atverti duris visiems, išklausyti visų nuomonių, visų pusių interesų. E, kita vertus, be abejo, turime užtikrinti daugiau skaidrumo. Kalbant apie agentūras, be abejo, agentūrai vadovauti yra labai sunku, nes jūs esate savotiškai tarp dviejų e, gernapusių. E, jūs turite priminėti sudėtingus techninius sprendimus, tai yra sudėtingas darbas ir be abejo agentūros turi tą daryti, e, kad galėtų pakonsultuoti ir mus. Aš manau, kad agentūros iš tikrųjų deda didžiulės pastangas, jos puikiai suvokia, taip pat suvokia praeitie, e, kad problema yra, kadangi jų pačių ekspertai pasitelkiami arba iš kitų valstybės tarnybos sektorių, arba iš tų pačių pramonės šakų. Ir kita vertus, jie turi užtikrinti, jog būtų įgyvendamos tam tikros praktikos, taikomos tam tikros uh, sankcijos ir panašiai. E, jie turi vadovautis visų pirma europinėmis vertybėmis ir taisyklėmis. Na, ir dėl kai kurių kitų minčių man galbūt kyla daugiau bejonių, pažiūrėjau, dėl to, kaip nustatyti atsakingus asmenys komisijoje ir agentūroje, kas už tai turėtų būti atsakingas. Komisija, šiuo atveju, pažiūrėjau, atsiskaito parlamentui, be abejo, mes visada reikalaujame skaidrumo ir taip pat ir iš agentūrų. Uh, kalbant apie situaciją, kada e, kūriami standartai, startai užtikrinami, vykdomi per įvairias sankcijas, nuobaudas ir panašiai, ir galbūt taikant taip pat ir specifines nuobaudas, tai bus, ko gero, turbūt neišvengiamas būdas judėti į priekį. Tačiau labai svarbu, kad kontrolė kiltų ir iš vidaus. Bet kuri e, viešoji institucija turi sukurti tam tikrus organus, tam tikrus mechanizmus, kurie leistų užtikrinti tą E, etikos kontrolę. Be abejo, aš galiu paminėti tai, ką sakė komisija, kad e, jeigu turėtumėm daugiau žmogiškų išteklių, jeigu turėtumėm daugiau finansavimo ir panašiai, e, mes galėtumėm daryti daugiau šiek tiek tumi. Kita vertus, Paprastai deklaracijos skamba truputėlį gražiau, bet kai pasikapsto giliau, tai pamato, kad ne viskas yra taip gražu, esama daug įvairių interesų, europiniai, europiniai pramonės, privačių sektorių interesai ir viešasis interesas arba institucijų interesas. Yra daug įvairių aspektų. Aš baigiu, sako šnekėtoja, e, įvairiuose tyrimuose ir studijose, kurio buvo paskelbė. E, esama nemažai pasiūlymų, bet mes be abejo liekame atviri ir kitiems naujoms pasiūlymams. Kągi, ačiū ir antrai. Ant, ant, antrai, antrai panelinė diskusija jos pranešėjams, manau, kad tema buvo įdomi. Tuo pačiu pirmininkas dėkoja vertėjams. E, visiems ačiū ir pasimatysime vėliau.